Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, e... Mėly kolegos, gal vienas kitas dar ieško salės arba nežino, kad, kad posėdėjome kitoje, bet bet kuriuo atveju dabar jau prateskime posėdį, kurį nutraukėme prieš pietų pertrauką ir dabar mm, nagrinėsime Europos audito rūmų 2012 metų darbo programą. Man labai malonu pristatyti auditorumų pirmininką Vitorą Manuelį Dasilva Kaldeirą. Aš e, norėčiau pabrėžti biudžeto kontrolės komiteto vardu, kad e, parlamentas visuomet siekė, kad auditorumai dirbtų nepriklausomai ir laikė tai pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti nepriklausomą uh, biudžeto vykdymo auditą ir kontrolę. Mm. Ir kita vertus, reikia turėti galvoje ir ankstesnės diskusijas, kuriuose pažymėta, jo parlamentas visuomet siekia palaikyti gerus ryšius su Europos audito rūmais, kadangi manome, jog tuo būdu arba remdamiesi auditorumų metinėmis ataskaitomis bei specialiomis ataskaitomis galime e, imtis ir politinio vertinimo įvairių budžetų vykdymo. Ir po šio įvadinio žodžio noriu suteikti žodį jums, gerbiamas pirmininkė, su nekantrumu laukiame jūsų ataskaitos. Prašom. Uh, thank you, Mr. Chairman. Honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponas ir ponai. Leiskite man, pirmininkė, pradžioje pasveikinti Jūs, ponė Toirer, tapus šio komiteto pirmininku. Man labai malonu čia lankytis Jums pirmininkaujant ir pristatyti 12 metų auditorumų veiklos programą. Aš manau, kad visi puikiai suvokiame, kad mūsų laukia nelengvi iššūkiai Europos Sąjungoje ir Sąjungos viešieji finansai susiduria su nemenkais iššūkiais. Vis labiau piliečiai mokesčių mokėtojai tikisi veiksmingos atskaitomybės už kiekvieną eurą, kuri, kuri, kuris išleidžiamas pagal Europos Sąjungos fondus. Kaip išorės audito institucija, Europos audito rūmai skatina atskaitomybę, audituojant ir teikiant ataskaitas dėl to, kaip yra naudojamos ES lėšos ir kokių yra pasiekta rezultatų jų pagalba. Vakar ir šiandien šis komitetas aptarė įvairias auditorumo ataskaitas paskelbtas 11 metais nuomonės ir šį ryt buvo aptarta nuomonė dėl įvairių fondų panaudojimo. 12 metų auditorumų ataskaitoje yra numatytos nuomonės, ataskaitos, specialia, specialiosios ataskaitos, kurias ketiname parengti metų eigoje. Ir kokį audito darbą ketina atliekti audito rūmai. 12 metais audito rūmai ketina paskelbti 51 metinę ataskaitą dėl 11 metų finansinių metų. Čia kalba eina ir apie metinės ataskaitas dėl ES biudžeto įgyvendinimo ir ES vystimosi fondo, Taip pat specifinės specialiosios metinės ataskaitos dėl agentūrų, įvairių bendrų įmonių ir kitų ES institucijų. Didelė audito, išteklių, e, audito rūmų išteklių dalis ir pastangų dalis yra skiriama tam, kad būtų te, patenkinti metinė, metinios veiklos rezultatai, kad jie būtų pasiekti pagal finansinį reglamentą. Metinėje ataskaitoje, kaip žinote, yra ir patikimimo patvirtinimas dėl sąskaitų patikimumo ir sandorių legalumo ir tikslumo. Audito įrodymai yra surenkami tikrinant sistemas ir tikrinant sandorius, jeigu įmanoma, auditorumai atsižvelgia į kitų auditorių darbo rezultatus ir valdymo atstovų darbo rezultatus. Kaip žinote, audito rūmo ataskaita dėl ES metinio biudžeto yra svarbiausia. 11 metų e, biudžeto ataskaitoje audito rūmai ketina pateikti daugiau informacijos apie ES išlaidas ir bendrą valdymą. Žemės ūkis ir gamtiniai ištekliai. Jie bus vertinami du kartus. Vienas vertinimas bus skirtas e, žemės ūkiui, tiesioginėms išmokoms, kitas kaimo plėtra, aplinkosauga, žuvininkystė ir kitos rytis. Taip pat bus e, atlikti du vertinimai ir sanglaudos politikos srityje - energetika ir transportas. Pirmame bus kalbama apie regioninę politiką, energetiką, transportą. Kitas vertinimas bus skirtas užimtumo, užimtumo ir socialiniams reikalams. Tačiau siekiant užtikrinti palyginimą, palyginimus e, Taip pat metinėje ataskaitoje bus pateikiami rezultatai dėl sandorių tikrinimo tuo pačiu pagrindu ir šalia tų rezultatų, kurie buvo pateikti dešimtaisiais metais. Auditorumai taip pat ketina toliau tobulinti ataskaitų teikimą dėl veiklos rezultatų. Atsižvelgsime ypatingai į metinės ataskaitos, 10 metų metinės ataskaitos 8 skirsnio rekomendacijas dėl sutrumpintos procedūros, taip pat dėl uh, pirmojo, pirmojo vertinimo ataskaitos bruožų. Vasario 17 dieną Europos komisija buvo pateikė šią ataskaitą pagal 308 sutarties straipsnį. Kaip jau buvo paskelbta, auditorumai ketina išanalizuoti vertinimo ataskaitą, atsižvelgdami į 9 metų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliuciją. Na ir atsižvelgiant į ataskaitos pateikimo laiką, dėja, auditorumai negalės komitetui pateikti savo analizės rezultatų dar prieš paskelbiant komisijai vertinimo ataskaitą šiam komitetui, kas įvyks kovo 20 dieną. Kalbant apie metinės ataskaitas, auditorumai skelbia ir specialiasias ataskaitas, apie šis ir šiandien buvo kalbėta, yra pristatomi audito rezultatai, vertinimo rezultatai dėl geresnio valdymo ir kitų temų, kaip ir metinės ataskaitos, specialiuose ataskaitose yra parinkti audito rūmų konkretūs klausimai, dažnai yra aptariamos įvairios finansinės rytis, tačiau jų e, publikavimui nėra numatomi galutiniai terminai. Audito rūmai ketina nust... pateikti užduotis ir preliminarias studijas, kurias ketina atlikti 12 metais. Tas studijas auditorumai atrinko pagal rizikos ir netikslumų veiklos rezultatus ir atsižvelgiant taip pat ir į viešuosius interesus. Tokiu būdu auditorumai nori atspindėti svarbiausius interesus ir pagrindinius finansų valdymo iššūkius, su kuriais turi ES. Audito rūmai 12 metams nusistatė prioritetus, į kuriuos patenka ir problemos dėl finansinės krizės, augimas, užimtumo klausimai. Taip pat kalba eina ir apie ilgalaikius iššūkius, aplinkosaiga, klimato kaita, tvarus vystimasis ir politikos e, ekologėjimas. Taip pat yra pripažįstamas ir svarbus ES vaidmuo kaip, part, kaip pasaulinio partnerio vystomo bendradarbiavimo srityje. Taip pat ir rūmai ketina paskelbti 22 specialiasis ataskaitas 12 metais ir tokiu būdu bus e, padidintas tikslas nuo 12 iki 15, 15 ataskaitų per metus 9 ir 10 metais. Šiais metais paskelbsime ataskaitą dėl ES paramos Kroatijai. Ataskaitose bus aptariamos įvairios temos, patenkančios į dabartinį finansų reglamentą, atitinkamas kategorijas, pavyzdžiui, dėl augimo, užimtumo, auditorumai rūmai vertina valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemas ir 2000-2006 metų struktūrinių fondų uždarimo laikotarpį, taip pat inžinier, finansinė inžinierija, jūrų uostai ir senėjanti darbo jėga. Dabar dėl gamtos išteklių valdymo audito rūmai pasirinko tokias tepas kaip modernizavimas žemės ūkio srityje, bendro mokėjimo schema ir ekologiški produktai. Kitose srityse audito rūmai ketina paskelbti ataskaitas tomis temomis, tokiomis temomis, kaip pavyzdžiui ES parama Afrikos kelių tinklui ir Eurostato efektyvumas teikiant e, efektyvius statistinius duomenis ES. Taip pat audito rūmai ketina atlikti daug preliminariųjų studijų dėl e, pagalbos buhalterinės, buhalterinės ataskaitos rėmose ir kovos su finansinė krize. Auditorumų specialiosios ataskaitos e, daugiausiai prisideda teikdamos rekomendacijas. Jeigu jos būtų įgyvendinamos, tuomet finansinis valdymas pagerėtų. 12 metais auditorumai paskelbs dėl, tolesnę ataskaitą, kur daugiau dėmesio bus skiriama veiksmams, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į specialių ataskaitų rekomendacijas iš ankstesnių metų. Auditorumų ataskaitos yra grindžiamos patirtimi ir pateikia rezultatų tam, kad politikos formavimo procesas taptų efektyvesnis. Pavyzdžiui, 2011 metais audito rūmai pateikė dokumentą dėl viešųjų auditų ir atskaitomybės ES, kokiu priemonių buvo imtasi reaguojant į finansų krizę. Ir taip pat paskelbėme nuomonę apie komisijos žalėją knygą dėl viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. 2012 metais prioritetas bus skiriamas nuomonėms ir pastaboms apie naujau, naujų sektorių reglamentus. Kalba eina apie struktūrinius anglodos fondus, apie tai šiame komitete buvo šį rytą kalbama, taip pat e, nuomonės dėl teisėkuros pasiūlymų susijusių su bendra žemės ūkio politika nuo, savus, nuo savaisiais e, ištekliais. 2012 metais audito rūmai taip pat ketina pasirengti ateičiai ir toliau vystytis kaip institucija. Kaip žinote, audito rūmai ir toliau nori laikytis aukštų etikos ir skaidrumo standartų. Mes sustiprinome savo valdymo mechanizmą 2011 metais, parengėme naujas gairias audito rūmų darbuotojams. Šiais metais audito rūmai patvirtino uh, Elksenos kodisą savo darbuotojams, nariams, kur reikalaujama, kad audito rūmų nariai tinklapyje patalpintų savo finansinių interesų deklaracijas. Dėl mūsų darbo metodikos mes savo procedūras ir vadovus atnaujiname, atsižvelgdami į naujus tarptautinius standartus. Taip pat e, ketiname surenkti peržiūrą, remiantis veiklos rezultatais ir dabar audito rūmai ieško partnerių kurių pagalba būtų galima atlikti tuos vertinimus 12 metais ir dėja surasti jų nėra lengva dėl to, kad kitos aukščiausios audito institucijos irgi ieško tokių partnerių tokioms peržiūroms ir vertinimams. Taip pat 12 metais auditorumai ketina paskelbti strategiją 13-17 metams. Kaip žinote, mes konsultavome su pagrindiniais partneriais ir su jūsų komitetu dėl to, kokie yra jūsų lūkesčiai ir poreikiai tam, kad būtų galima surasti svarbiausius iššūkius, kuriuos turėtų išspręsti mūsų institucija. Kaip ir kitos Europinės institucijos, akivaizdu, kad ir audito rūmai turės surasti naujų būdų, nuveikti daugiau su mažesnėmis lėšomis. Ir audito rūmai dėl to užsibrėž tikslus ir kurs iniciatyvas šiais metais tam, kad būtų galima sukurti didesnę pridėtinę vertę ir užtikrinti efektyvumą per kitą, kitoje strategijoje. Jūsų komiteto nuomonė, ponė pirmininkė, yra mums labai svarbi, pradedant renkti auditorumų strategiją. Ir aš dėkoju komitetui už jau išsakytą nuomonę, ypatingai per kas pusmetinius susitikimus tarp auditorumų ir komiteto ir taip pat e, susitikimą, kuris įvyko lakrūčio mėnesį Strasbūrė. Plenar... Kai aš pristačiau auditorumų metinę ataskaitą plenarinėme posėdėje. Kągi, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, Šis komitetas, parlamentas ir audito rūmai, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, prisima abipusę atsakomybę užtikrinti efektyvę atskaitomybę piliečiams apie lėšų panaudojimą. Tai yra mums tenkantis bendras iššūkis ir turime dirbti iš vien jo siekdami. Audito rūmai tikisi, galės, kad galės prisidėti per savo šiandien mano pristatytą 12 metų veiklos programą. Ačiū. Much, Ačiū gerbiamam pirmininkui Kaldeirai už ataskaitą, už tai, kad ketinate tęsti gerą mūsų bendradarbiavimą. Ir dabar, mėly kolegos, galime perėti prie diskusijos, ar bus norinčiųjų pasisakyti dėl pirmininko, dėl Europos audito rūmų pirmininko ataskaitos. Pirmiausia, kolegė Greslė, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už auditorumų pirmininko patiktą programos pristatymą. Džiugu, kad galime aptarti ją ir turiu pasakyti, man labai džiugu matyti tai, ką planuoja daryti Europos auditorumai. Yra dalykų, kurie tikrai labai svarbus ir mūsų darbui. Apie dabartinę darbo programą jau yra parengta pirmoji specialioji ataskaita dėl um, atominių ar brandulinių elektrinių naujose valstybėse narėse. Skaičiau tą ataskaitą, man ji tikrai labai patiko. Ir turiu pasakyti, kad labai tikrai padidėjo aiškumas pačių ataskaitų um, tekstų, jie tikrai tapo suprantamesni, iškesni, aš manau, tą praktiką ir toliau reikėtų tęsti, nes mums jūsų labai reikės ateityje, todėl kad piliečiai vis labiau nepasitikė mumis visais ir dabar yra mūsų visų bendras interesas parodyti, kad mes darome viską, ką galime ir kiekvienas atlieka jam pavestas užduotis. Taigi, manau, kad jūs esate mūsų pusėje. Taip pat dar dėl komisijos žmogiškų išteklių e, valdymo specialiosios ataskaitos nežinome dar, kaip e, vertinti pareigūnų tarnybos nuostatus ir jų taikymą, nežinome duomenų, jokių neturime apie tai. Per visą pietų pertrauką iš tikrųjų su kolegomis kalbėjau apie tai, kaip būtų galima daugiau informacijos apie tą, kaip tik aspektą gauti ir aš manau, kad būtent ataskaita yra puikus būdas uh, tą problemą išspręsti. Žiūrėsime, kaip dirbti toliau. Tiesa, neseniai vykome į Haitį ir tai, ką pamatėme ten, mane taip sukrėtė, kad būtinai turiu tuo pasidalinti su jumis, nes man rodos, reikia būtinai kelti humanitarnės pagalbos ir vystamosios pagalbos ar paramos klausimą, kada ji turi tapti jau nuosekliai teikiamą paramą, o ne tik skubiais atvejais teikiamą paramą. Taip pat um, reikia dar galvoti ir apie veiklos rezultatus susijusius su um, dabartiniu finansiniu laikotarpiu. 72 tokius teisės aktus aš suskaičiavau už praėjusį laikotarpį, 7-13 metų laikotarpį, tai tikrai nemažai juos išanalizuoti užtrunka be abejo ir vis dėlto būtinai reikia, kiek įmanoma greičiau sulaukti audito rūmo ataskaitos apie tai, nes mes turime dirbti sparčiai ir tas pirmin ir būtinai tikimės ir jūsų pagalbos. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju ir taip pat dar būtų puiku, jeigu kalbant apie visas ES įstaigas, institucijas, kurias um, išlaikome ir už kurias esame atsakingi. Jeigu ir dėl jų būtų galima, pavyzdžiui, skirti išorės vertintojus ir jeigu būtų galima kaip nors geriau suderinti darbus, kuriuos atliekate jūs ir tie išorės vertintojai. Taip pat ačiū dar kartą, kad atėjote į mūsų posėdį. Dėkoju, poniai Greslė. Toliau, ponia Jelasanda. Sí, gracias, presidente. Sí, en prim... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kalderai už tai, kad atvyko, už tai, kad pristatė metinę auditorumų veiklos ataskaitą. ir taip pat kalbėjo apie rekomendacijas vedant konstruktyvų dialogą tarp e, auditorumų ir Europos parlamento. Tiesiog gal ponas Kaldeira galėtų išryškinti tam tikrus dalykus. Žinau, kad auditorumai planuoja darbą šioje srityje. Mes iš principo rengiame tokį teisinį pagrindą finansinėms perspektyvoms. Kalba eina apie eilę reglamentų, kurie čia būtų aktualūs. Ir Šie metai yra ypatingai įdomus. Europos investicijų bankas kur kas plačiau įsitraukia į, ta, į tuos darbus. Taigi mes rengiame atitinkamos finansinės priemonės, kurios yra su tuo susijusios ir įvairūs komitetai dirba šioje srityje. Pavyzdžiui, projektinės obligacijos, transeuropinių tinklų srityje. Ir man būtų įdomu, ką auditorumai mano apie šias preliminariasias studijas, ypatingai kalbant apie komiteto valdymą. Visos tos priemonės yra naujos, jos yra aktualios valstybėms narėms, valdytojams ir net e, Europos komisijos pareigūnai mano, kad tos priemonės yra gan patrauklios. Tačiau yra įtarimų, yra tam tikrų būkštavimų ir gal netgi ne, ne visiškai realių lūkesčių Na ir tie sprendimai, kuriuos priimsime, turės įtakos biudžetui. Taigi mes norėtumėme žinoti, kaip audito rūmai ketina dirbti šioje srityje. Nes, žinoma, tai yra tam tikri įvaikiai, jeigu galėčiau taip pasakyti. Turime nepamiršti, kad išgyvename finansinę, ekonominę krizę, ypatingai finansinę krizę. Yra tam tikrų būkštavimų, tačiau reikia paminėti, reikia pasakyti, kad bankas pristato tuos produktus labai patraukliai, tačiau be jokios abejonės tai turės milžinišką įtaką biudžetui. Ir dar vienas dalykas yra svarbus - vėlesnės rekomendacijos. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad e, tam skirėte nemažai dėmesio. Europos audito rūmai tą daro ne tik atlikdami auditus, bet e, ir plačiau įtraukia rekomendacijas, kurios padeda atitinkamoms institucijoms tobulinti darbą, skaitant ir mus. Tai verčia mus mokytis daugiau. Taigi mes tikrai labai lauksime jūsų vėlesnės ataskaitos, kur bus įvertintos tos priemonės, kurių reikia imtis tam, kad galėtumėme įgyvendinti jūsų rekomendacijas. Taip pat e, tai parodo, kiek mes tobulėjame ir aš norėčiau sužinoti, ar audito rūmai irgi ketina atsižvelgti į Europos parlamento rekomendacijas. Taip pat žinau, kad jūs ypatingai labai daug dėmesio skiriate audito rūmų efektyvumui jo tobulinimui, bandėte išteiškinti, kaip audito rūmai galėtų tapti efektyvesnė institucija, taigi aš tikrai labai vertinu jūsų darbą. Kaip žinote, Briuselėje dėl to, kad e, nutrūko elektra, mes negalėjome tęsti darbo, tačiau įdomu, kaip viskas klostysis toliau, nes tai yra lygių partnerių peržiūra ir auditorumai pasinaudoja tikamomis rekomendacijomis, kad e, būtų galima toliau tobulėti. Yra ir dar vienas svarbus klausimas, kuris irgi yra skirtingai vertinamas. Tai yra tarybos atskaitomybė. Taryba panašu, kad laikosi skirtingo, kitokio visiškai požiūrio. Ir čia kyla atskaitomybės klausimas, kalbant apie, apie pačias sąskaitas. Taip pat reikia atlikti ir veiklos auditus, remiantis biudžeto išlaidomis. Taigi dėl to ir kreipiamės į audito rūmus, kad jie suvoktų, jog visos institucijos suprastų, kad atskaitomybė nėra vien tik tai susijusi su uh, E, skaičiais 50 plus 50 lygų 100. Nereikia vertinti ir biudžeto išlaidas, ir lūkesčius, ir ar tikslai buvo pasiekti, taigi čia mums reiks jūsų pagalbos. Gracias, senjora Ayala Sender. E, Ačiū, poniai Ayala Sender, ir toliau kalbės ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau aš irgi, kaip ir kolegė e, Gresler bei Ajala Sender, padėkoti Jums, e, ponė pirmininkė, ir pasveikinti Jūs. Einant šias pareigas. Ir džiaugiuosi, kad audito rūmai yra kompetitinga institucija, veikianti pagal aukštus etikos standartus, kuri teikia e, puikias rekomendacijas esant labai sudėtingoms sąlygoms. Ir mes, biudžeto kontrolės komitetas, uh, tikrai manau, kad iš jūsų daug tikimės. Norėčiau paklausti, ar jūsų darbų programoje jūs nesate, ar jūs manote, kad turite pakankamai išteklių? Aš ir plenarnėme posėdėje kėliau tą klausimą, ar turite pakankamai išteklių savo misijai atlikti, atlikti auditams, nes vienas dalykas yra kompetencijos kokybė, kitas dalykas yra ištekliai ir galimybės. Ir pas mus tų galimybių ir išteklių trūksta. Tikrai mes neturime tiek daug padėjėjų ir pagalbos, kad e, galėtumėme tinkamai atlikti savo darbą. Taigi labai daug tikimės iš jūsų, iš jūsų vertinimų ir iš jūsų ataskaitų bei rekomendacijų. Ar jūs nematote, kad, e, ar jūs manote, kad jūsų partnerių ir kon, auditorių kompetencijos e, pakanka? E, ir ar pakanka išteklių. Kitas klausimas, kaip jūs vertinate tą partnerių vertinimą, per, priežiūrą? Kaip jūsų partneriai atliks tas e, kontrolės, tuos patikrinimus auditorumuose? Ir taip pat kalbant apie jūsų darbo metodą, jūs pastebėjote, kad e, biudžeto kontrolės komitetas uh, gan sunkiai bendrauja su taryba. Ar audito rūmai yra, nėra numatę atlikti esminės analizės taryboje, bandant kažkaip e, sureguliuoti tuos santykius tarp e, biudžeto kontrolės komiteto ir tarybos. Ar nesate numatę tokio, tokios analizės, tokios studijos? Nes jūsų ataskaitoje dėl tarybos, man atrodo, antrajame punkte uh, yra teikia, teigiama, kad mūsų komitetas kur kas griežčiau vertina išteklių naudojimą, finansų naudojimą negu taryba. Ja, Dank, Audi. Ačiū, ponė Audy. Aš pat savo ruoštų dar taip pat turėčiau jums klausimą, ponė pirmininkė. Jis iš tikrųjų išplaukė iš to beveik, ką ką tik minėjo kolega Audy. Uh, komitete vyko diskusija jau dėl biudžeto, įvairių institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, be kita ko ir dėl tarybos. Ir vakar turėjome progą pasikalbėti su Danijos mm, ministre, kuri šiuo metu pirmininkauja tarybai be abejo. Tad norėčiau jūsų paprašyti dabar iš audito rūmų perspektyvos žvelgiant įvertinti, kiek auditorumai savo vykdomoje veikloje įtraukia ir um, tarybą į visus procesus. Ypač man įdomus tas aspektas, kai yra kalbama apie vykdomasias užduotis, kurias perima taryba. Tai tam kontekste turėčiau prašymą jums pakomentuokite situaciją, kaip yra pavyzdžiui su tarp institucijų institucinių užduočių skirstimų, ar taryba taip pat, pažiūrėjau, perima tam tikras vykdomasias užduotis, vykdomojo pobūdžio užduotis, galvojant ir apie fiskalinės politikos klausimus, pavyzdžiui. Ir ar tai būtų sritis, kurios jau mes tada kaip ir nebegalėtumėm kontroliuoti, kaip yra tada su lėšomis, kurios yra skiriamos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Uh, Ar būtų galima bent jau tada auditą užsakyti per audito rūmus, nes man atrodo, kad nacionalinės audito tarnybos lyg ir negali e, to tikrinimo imtis paprastai. Galbūt jūs žinosite, ką nors plačiau apie tai, apie šios kompleksiškus tikrai klausimus. Ir daugiau liktai norinčių pasisakyti parlamentarų nematau, tad iš karto Gerbiamas ponė pirmininkė Kaldera ir jums suteikiu žodį. Sureaguokite į klausimus. Uh, <clears throat> thank you. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, šiltai norėčiau padėkoti visiems uh, už uh, išsakytus šiltus žodžius ir uh, tuos žodžius, kurie buvo skirti ir konkrečiai man. Visų auditorumų narių vardu aš galiu pasakyti, kad mes darėme viską tam, kad profesionaliai ir nešališkai atliktume auditus, kurių tikslas yra sureaguoti į jūsų institucijos pagrindinį rūpestį, pagrindinį susirūpinimą kelinti, kel, kelinti klausimą. Na, be abejo, mes, mus šiek tiek ribojo mūsų ištekliai ir mes norėtume sugebėti dirbti daugiau, turint mažiau išteklių. Praeitais metais auditorumuose dirbo 887 darbuotojai. 16 procentų yra skirta vertimui, o, o, ši, o kiti 16 yra skirti administracinėms išlaidoms. Ir praeitais metais mes a, e, turėjome 12 procentų administracinį darbą anksčiau dirbusio personalo perkelti į o, o, e, operatyvinės veiklos padalinius ir mes tam neprašėme jokių papildomų išteklių. A, Mes tiesiog stengiamės, kiek įmanoma buvo atitikti mūsų nustatytus veiklos prioritetus ir atsižvelgti į jų kitų institucijų ir ypač e, šios institucijos ir konkrečiai jūsų komiteto prioritetus. Taigi, mes e, tokiamis aplinkybėmis turi lab, labai aiškiai nustatyti savo prioritetus. Todėl e, turime rengdami metinį pranešimą ir rengdami pranešimus dėl 43 agentūrų ir dėl 7 bendrų, e, bendros veiklos centrų turime dirbti labai daug. Tai yra mūsų prioritetinė darbo kryptis. Pone Gresler, jūs klausėte apie agentūrų veiklos auditavimą ir uh, apie mūsų santykius su šiomis agentūromis. Aš galiu Jums pasakyti, kad mums reikėtų pagalvoti apie galimybę sukurti naują procedūrą, kuri leistų agentūrai pasamdyti privatų auditorių ir kad šiai agentūrai būtų suteikta, e, būtų patikėta labai aiškiai apibriešta, uh, užduotis, kurią apibrėžiant dalyvautų audito rūmui, rūmai. Jei tai būtų įmanoma padaryti, tuomet mes galėtume taip pat perskirstyti savo išteklius, skirdami kai kuriuos darbuotojus, kurie šiandien užsima agentūrų veiklos auditavimu, kitiem, kitoms užduotims atlikti. Mes esame dėkingi uh, Europos parlamentui už jūsų pasiūlymus dėl finansinės perspektyvos e, reformos. Nes e, jūs puikiai suprantate, kad mūsų institucija turėtų atlikti mums patikėtas pareigas. Apibrėždami prioritetus privalome Privalome taip pat e, atlikti ir kolegų peržiūrą. Jums yra žinoma, kad 2008 metais buvo atlikta plačios apimties e, peržiūra ir mes turėtum, norėtume tęsti šį darbą ir per kitą peržiūrą norėtume galvoti apie tai, kaip mes siekime užsibrieštų tikslų kaip galima būtų dar geriau pagerinti mūsų darbo rezultatus. Nes mes norime pateikti jums aukščiausios kokybės produktą. Kaip galima būtų uh, nustatyti, kas yra tos uh, partnerių organizacijos, kas atitiktų organizacijų partnerių apibrėžimą. Na, mes, aš galiu Jums pasakyti, kad tai turėtų būti visiškai nepriklausomos organizacijos ir, jo, ir tai galėtų būti ir e, audito institucijos ir už ES ribų. Tai gali būti institucijos, kurios, kurių funkcijos yra panašios į mūsų nu, funkcijas, bet e, jos gali būti ne ES, kaip minėjau, ir taip jos galėtų visiškai naujai, šviežiai pažvelgti į mūsų darbą. Toliau, dabar svarstama, šiuo metu svarstama naujo finansinė perspektyva. Mes turime elgtis labai atidžiai. Turėsime prižiūrėti, kaip yra e, įgyvendinamos e, naujos finansinės priemonės, kurios buvo skirtos konkrečiai kriziai įveikti. Uh, Ir kaip buvo rengiamas finansinės reglamentas, mes jau jums pranešime apie tai, su kokiamis pro problemomis galima bus susidurti. Ir kaip galima būtų tam pasirenkti. O metinėje ataskaitoje mes skirsime ypatingą dėmesį šių finansinių priemonių e, sanglaudos e, matmeniui. Stebėsime kas, tai, kas vyksta labai atidžiai ir viską spindėsime savo ataskaitoje. Europos audito rūmų mandatas yra tiesiogiai susijęs su tuo, kiek biudžeto lėšų yra patenka į Europos investicinį banką. Tai tiek tiek mes galime prižiūrėti šio banko veiklą. Ir kiek aš suprantu, jūsų komitetas ketina surengti klausimus pavasario mėnesį kuriuo metu bus kalbama apie naują realybę. Nes e, šiandien mes stebime, kaip žengėme e, vis glaudesnės tarp vyriausybinės sąjungos link, kaip formuojamas yra naujos tarp vyriausybinės procedūros. Taip pat yra sutelkiamos e, lėšos uh, skirtos valstybėms narėms padėti ir kartais naujai sukūrimos priemonės ne, nepatenka į galiojančių sutarčių taikymo sritį. Europos finansinio stabilumo mechanizmas suteikia garantijas už kai kurią finansinę pagalbą suteikti Ispanijai, Airijai ir Portugalijai. Ir po kelių mėnesių po kelių mėnesių viskas bus suforminta per šį stabilumo mechanizmą, tačiau mes nieko dar nežinome apie tai, kaip bus suteikiamos uh, ir kaip bus tikrinamos suteiktos garantijos. Taigi ES vardu mes turėsime valdyti ta ir tikrinti uh, tas lėšas, kurios yra naudojamos, e, kurios yra, yra skiriamos iš ES biudžeto. Taigi mes turėsime labai didžiai stebėti, kas vyksta. Ir tai yra visiškai naujos aplinkybės naujos ne vien auditorumams, bet ir jums, Europos parlamentui. Kadangi sutarties e, taikymo sritis, naujoji taikymo sritis visiškai pakeitė mūsų darbą. Turime pažiūrėti, ką mes privalome daryti pagal sutartį, ką privalome atlikti pagal mandatą ir e, kokias papildomas užduotis turime atlikti. Ir tai, ponia pirmininkė, apie ką Jūs kalbėjote, tas dokumentas, kuris bus pasirašytas šią savaitę, dar labiau pakeis mūsų darbą. Taigi mūsų institucija turės dirbti dar labiau. Jei Europos komisija ir taryba nustatys tam tikras taisyklės, jei bus skirtos administracinės išlaidos tam tikriems e, veiklos tikslams pasiekti, tai vienai per kitaip reikš, kad yra naudojamas ES biudžetas, o tai reiškia, kad Europos audito rūmai privalės e, prižiūrėti, kaip yra leidžiamas šios lėšos. Nors tai išpokinė ir iš mūsų mandatų, bet iš, iš bendros politinės situacijos. Turėsime prižiūrėti, kaip Europos institucijos išleidžia ES lėšas pagal visiškai naują institucinę sąrangą. Tai reiškia, kad mes turime iš naujo pasvarstyti apie tai, kokį vaidmenį turi atlikti mūsų institucija, koks vaidmuo teks jūsų institucijai šiame kontekste. O dabar norėčiau pakalbėti apie tarybą. Keli komiteto nariai klausė, ar auditorumai neketina dar e, griežčiau kontroliuoti tarybos, audituoti tarybos. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad mes kiekvienais metais audituojame kiekvienos institucijos e, ataskaitas ir sąskaitas. Tačiau dabar mes stebime visiškai naują e, situaciją. Po Lisabonų starties viskas pasikeitė. Buvo sukurta nauja Europos išorės veiksmų tarnyba. Ir dabar taryba taip pat e, administruoja kai kurias komisijos biudžeto išlaidas. Tačiau šioje taryboje dirba valstybių narių deleguoti diplomatai. Taigi tai yra gan sudėtinga sistema. Turime atsižvelgti į naujas aplinkybės. Turime pagalvoti apie tai, kaip galima būtų lietuoti šią kvazi instituciją. Be abejo, kolegos komisijoje taip pat turės atlikti e, savo darbą. Mes rimtai išnagrinėsime uh, jūsų prašymą pagalvoti apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, jog lėšos taryba būtų valdomos veiksmingiau ir geriau. Aš stengiuosi dabar prisimti visus man užduotus klausimus. Pone Gresler taip pat e, paragino mus pagalvoti apie tai, kaip mes audituojame e, tvarų, tvaros vystimosi e, humanitarės pagalbos veiksmus. Mes šiais ryšiai skiriame ypatingą dėmesį, nes mes žinome, kad uh, šios rytis yra labai svarbios, audituoti jas nėra lengva. ES politika yra tokia, kad mes skiriame nemažai lėšų pagalbai kitoms šalims. Ir Aš tikiuosi, kad kitose mūsų ataskaitose jūs pamatysite daugiau informacijos ir galbūt tada mūsų pateikto, pateikti dokumentai jūs patenkins. Tarybos prašymų mes taip pat rengėme nuomonę apie siūlomas darbuotojų darbo taisyklės. Ir mes pateiksime jums savo nuomonę, pateiksime ją ir tarybai, ir jums. Šiuo metu taip pat audituojama yra žmogiško kapitalo sritis. Ir savo ataskaitoje mes e, pateiksime savo išvadas apie tai, ar šios srities reforma iš tikrųjų pasiteisino ir buvo reikalinga ir veiksminga. Pone pirminkė, aš manau, kad aš sugebėjau trumpai atsakyti į praktiškai visus pateiktus klausimus. Dėkoju Jums už šią galimybę kreiptis jūsų komiteto narius ir už jūsų šiltus žodžius. Thank you very much, Mr. President, for these answers. Uh, there are... Ačiū, ponė pirmininkė, už atsakymus, bet yra ir daugiau klausimų. Taigi, prašau, kolegė Greslė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tik noriu pasinaudoti progą, kadangi jau esate čia, paklausti vis dėlto dėl, dar dėl pareigūnų tarnybos nuostatų, nes e, penktadienis yra galutinis terminas jau teikti pakeitimus. Ir paskui kovo 8 dieną jau ketinama atsakingame jūri komitete nagrinėti šį pranešimą, balsuoti dėl jo. Tai tiesiog norėjau pateikti Jums tą informaciją, nes būtų buvę gerai ir Jūsų vertinimą įtraukti, pavyzdžiui, dėl institucinių problemų. Auditorumai juk taip pat yra darbdavys ir turi kreipti dėmesį taip pat į tos pačius pareigybinius nuostatus. Tai būtų buvę gerai, kad bent užsiminęs būtumėte šiek tiek apie savo situaciją, o kol kas tokios informacijos mes nei iš jūsų, nei iš kitų institucijų negavome ir labai mažai žinom, žinome apie tai, su kokiamis problemomis susidurėme tam kontekste. Čia 50 tūkstančių um, žmonių su tuo susiję, darbuotojų. Tai būtų buvę gerai, ką nors nuveikti situacijos tobulinimo linkme. Ir taip pat dar norėčiau paprašyti, kad palaikytumėm glaudesnį ryšį. Aišku, Luksemburgas mūsų akimi žiūrint atrodo gana toli, matyt, Luksemburgė sėdint atrodo, kad Bruselis labai toli, bet vis dėlto reiktų palaikyti tą artimesnį ryšį tarpusavį ir, ir gvildenti įvairias problemas. Uh, Nes jeigu pažiūrėsime, pavyzdžiui, dabartinį finansų reglamentą, vyksta darybos ir kyla labai daug keblumų vien dėl formuluočių parinkimo. Ir viskas prasideda nuo finansinių priemonių, pereina prie pasidalėjamojo valdymo ir baigėsi dar visai kitais dalykais, kurie taip pat turi reikšmės finansų reglamentui. Mes, aišku, priimame domėną auditorumų nuomonę, bet uh, kartais reikėtų galbūt ir konkretesnių nuorodų dėl to, kaip mums dirbti, kur link pasukti. Tai raginčiau su kolegomis gal tarpusavį pakalbėti apie tai, kaip visą tai organizuoti. Aišku, jūs esate išorės audito um, tarnyba ir aš visiškai to nekvestionuoju, nieko nenoriu čia keisti, bet parlamentui tikrai nuolat kyla problemų dėl to, kad tinkamai būtų viena ar kita mintis suformuluota, kad ji būtų teisingai suprasta, kad ją būtų galima įgyvendinti. Tad prašyčiau ateityje ir į tokius dalykus atsižvelgti. Ačiū. Toliau kolega Audy. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasikeisti nuomonėmis, dalyvaujant auditorumų pirmininkui. Pone pirmininkė, man atrodė labai įdomi jūsų analizė dėl tų 5 milijardų eurų kuriuos ES skyrė, tai šiek tiek man primena tam tikrą garantiją, kurią nemokamai teikiame Europos investicijų bankui. Ir man atrodo būtų gerai, jeigu jūs galėtumėte kontroliuoti tas procedūras, kadangi tai turės didelę įtaką ES biudžetui. Ir jums, ponė Pirminkina, dar norėčiau uh, šį bitą pasakyti dėl Europos stabilumo mechanizmą, apie, kurią, apie kurį šią savaitę kalba valstybių vadovai. Šis mechanizmas nepateko į bendrijos biudžetą, tai yra tarp vyriausybinis mechanizmas. Kiek aš atsimenu, tai Luksemburgė veikianti agentūra ir ji yra menkai kontroliuojama ir audituojama. Man atrodo, ne jūs, bet jūsų pirmtakas, ponas demagistris. Jo buvo paprašyta pateikti atitinkamą nuomonę tam, kad mes žinotumėme, kaip vyksta ta kontrolė. Tai yra privatus auditorijai, tačiau tai yra viešoji sritis mano vertinimu ir bent jau minimali kontrolė, kurią atliktų audito rūmai, reikalinga, ar kontrolė, kurią atliktų Europos parlamentas, tai yra ne, ne politinė kontrolė, bet bent jau sąskaitų išlaidų kontrolė. Aš manau, kad atsižvelgiant į tos priemonės mastus, bent jau Europos parlamentas galėtų šios priemonės įvykdymą patvirtinti ar, ar kažkaip uh, Galbūt jūs kažkokią tai pažymą galėtumėte parengti, mm, atsižvelgiant į mūsų pastabas, e, kad būtų geriau kontroliuojama ši priemonė. Ačiū, pana Jodį. Pana Sandergaard. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti nuoširdžiai auditorumų pirmininkui už jo patiktą informaciją taip pat ir susijusia su stabilumo mechanizmu. Mes jau ne vienoje vietoje bandėme apie tai užsiminti. Vakar finansų ministrė Danijos dalyvavo mūsų posėdėje. Ir iš tikrųjų matėsi, kad jai iš tikrųjų visi tie reikalai nelabai rūpi. Aišku, garantijos bus teikiamos didžiulės ir gali būti taip, kad uh, susidursime su labai realiomis problemomis, jeigu iš tiesų reikės tą, tas garantijas vykdyti, tą laidavimą. Dėl to manau, kad e, reikia apie tai kalbėti. Ir auditorumai to turėtų taip pat susirūpinti. Turiu klausimą dėl naujosios iniciatyvos. Numatytas toje puikioje tikrai darbo programoje. Vienas iš pasiūlymų būtų vertimo ataskaitos kontekste, komisijos vertimo ataskaitos kontekste pagal Lisabonos sutartį yra numatyta. Tai ir mano klausimas būtų, ar galvojama, jog ateityje taip ir turėtų būti, kad kasmet biudžeto vykdymo patvirtimo procedūros metu būtų remiamas ir tai vertinimo ataskaita, ar, ar čia yra ta ateities vizija? Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nematau ir žvelgdamas į laikrodį paprašysiu jūsų, ponė pirmininkė, dar greitai, glaustai sureaguoti iškeltus klausimus. Ačiū, pirmininkė, pasitengsiu labai trumpai. Uh, indeed, uh, uh that, uh... Na, Deja, turiu pasakyti, kad mes iki šio penktadienio vargu ar spėsime parengti savo nuomonę dėl pareigūnų tarnybos e, darbo taisyklių ir mes teksime ją aprengti kuo skubiau. Taip be abejo, mes galėtume uh, išsakyti savo nuomonę dvišalių pagrindų, žodžių. Ir mes galime ir su jūsų komiteto nariais uh, svarstyti, uh, pagrindinius probleminius šio dokumento aspektus. Mes turėtume ir toliau stiprinti bendradarbiavimą, tarpusavio bendradarbiavimą. Mes esame Liuksemburgė, jūs dirbate čia, Briuselėje, kartais jūs vykstate į Strasbūrą ir tuomet tenka važiuoti per Liuksemburgą. Ir tuomet galbūt, jeigu stapteltumėt pas mus, galėtumėt pas mus užsukti ir mes su malonumu jūs priimtume ir pasinaudotume šią progą tam, kad aptartume rūpimus klausimus. Bet, kaip visada, mūsų, aš ir mano tarnybos pareigūnai su malonumu atvyks pas jūs čia į Briuselį, lygiai taip pat kaip aš esu čia šiandien Briuselį, tam, kad mes galėtume gilinti savo kasdienį bendradarbiavimą Ir manau, kad e, e, paskutinės mūsų surinktas seminaras, kurio, kuriame mes kalbėjome patikimumo, e, patikinimo pareiškimus, buvo labai geras. Toliau pirmininkė. Europos stabilumo mechanizmas. Pagal sutartį yra numatyta, kad audito rūmai ir eurozonos, dviejų eurozonos valstybių e, audito e, ar valstybės kontrolės institucijos turėtų dalyvauti atliekant audimą, auditą. Taigi aš tikiuosi, kad ateityje galima būtų tikėtis, kad audito rūmų ir nacionalinių valstybės kontrolės institucijų bendradarbiavimas padės mums užtikrinti geresnį Europos stabilumo mechanizmo auditą. Toliau tikrinimo priemonės. Mes e, viską patikrinsime, atliksim, parinksime ataskaitas ir jas jums pristatysime ataskaitos bus teikiamos pagal kitą grafiką, kuris yra palankesnis, kuris labiausiai išvelgia audito rūmų darbo grafiką. Dėkuoju. Uh, present... Dėkuoju pirmininkė, kad atvykote, kad pristatėte 12 metų veiklos programą, kad atsakėte į visus klausimus, kuriuos patikė komiteto nariai. Laukiame tolesnių susitikimų su jumis ir laukiame tolesnio puikaus bendradarbiavimo. Ačiū next time. Sorry. We're looking sorry, for it. Thank you. So long. No problem. Thank you very much. It's not your problem. <laughs> ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können äh, damit diesen Teil. Kągi, mėly kolegos, vadinasi, baigėme nagrinėti šį tikrai svarbų darbo atvarkės klausimą, šiek tiek ilgiau užtrukome negu numatyta, bet manau pasivysime dar Mm, tą sugaištą čia papildomai laiką ir dabar skelbiu svarstymui kitą darbo tvarkės klausimą ar kitus nuo 46 iki 52 iš karto, kadangi kalbėsime apie biudžeto įvykdymo procedūros aspektus dėl įvairių bendrųjų biudžetų. Ir žodis pranešėjai Nesa Jalesander. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, norėčiau informuoti komiteto narius, jog buvo aptikta vertimo klaidų. Originalas dokumento yra parengtas prancūzų kalba, ši kalba buvo darbo kalba, o visose kitose vertimuose atsirado vienur kitur klaidų, nes vertėjai versdami nurodė, jog visos um, čia paminėtos institucijos, visoms institucijoms yra um, numatomas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, bet um, mes palikom tą galimybę dar atvirą kol kas. Taigi norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, bent jau buvo tokia mano mintis. Pirmiausiai surenkti diskusiją ir dar kol kas sprendimo nepriimti. Žodžiu, ketinau pasakyti, ką rekomenduoju, bet raštu tikrai nieko nekonstatavau. Vadinasi, remkitės prancūziškojų variantų, ten tikrai suformuluota mintis dėl atviro mano nusteikimo. Mm. Biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimu. O kitose dokumentuose iš tiesų atsispindi tas teiginys, jog yra pasakoma, kad biudžetas įvykdytas. Tikriausiai bus tokia ir mano rekomendacija, bet vis dėlto reikia dar nuodugniai apsvarstyti, vis tiek kruopščiai apsvarstyti tą klausimą, ar biudžetas įvykdytas ar ne, reikia, kad dalyvautų to procedūroje visi kolegos. Ir manau, kad bent jau galiu visus patikinti, jog tikrai esu pasirengusi išklausyti visų kolegų nuomonės ir kol kas visą tai yra tik pranešimų projektai. Galima dar teikti pakeitimus ir todėl ir paminėjau, kad gali būti, jog vadinsime biudžetus įvykdytais, o galbūt ir ne. Dabar dėl Dar noriu pasakyti, jog jeigu nesutarsime iki kol baigsis terminas biudžeto įvykdymo patvirtinimui paskelbti, vis dėlto reik, nereikėtų to vertinti neigiamai. Tiesiog e, tai rodys, kad e, abiems institucijoms reikia šiek tiek daugiau laiko Kalbėtoja nutraukė savo pasisakymą. Les por lo menos sí que ha tenido, bueno, dependerá, digamos, de cómo hayan pillado su poco de cansado. Pasirodo, anglų kalba vertimas vis dėlto teisingas yra. Tai tik tai ispanų gal kalbos redakcijoje yra įsivėlusi ta klaidelė. nes ispaniškai pasakyta, kad biudžetas įvykdytas. Ir remiantis auditorumų rekomendacijomis, matyti, kad dauguma institucijų, o taip pat ir po konsultacijų su, su dauguma generalinių sekretorių, matyti, kad dirbta buvo gerai ir gal tik viena kita netokia ir reikšminga rekomendacija yra suformuluota. Iš esmės visos institucijos gali būti vertinamos teigiamai, taigi nykštys į viršų. Bet šiokių tokių pasiūlymų turime, nes aišku, procesas dinamiškas ir štai auditorumai pateikia savo e, ataskaitą, tuomet galima teikti pakeitimus ir per tą laiką netgi jau būna aptinkama kokio nors pagerėjimo. Pavyzdžiui, auditorumai nusprendė paskelbti narių interesų deklaracijas kaip kad ir buvo reikalaujama. Tai bus publikuojama internete, taigi labai jau geras žingsnis pirmin. Ir tada nebereikia jau aišku ir atsižvelgti į tuos pakeitimus apie tai kalbančius. Ir visi parlamentarų teikti pasiūlymai dėl patobulinimo, pavyzdžiui, ir dėl saugumo kai kurių aspektų jau atsispindi auditorumų veikloje. Toliau ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas m, mm, sudėtingas klausimas. Palygint su praėjusiais metais situacija vienur pagerėjo, kitur gal nelabai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai bent jau patvirtino narių statutą ar narių pareigybinius nuostatus savo. Taigi bent sykį laikėsi parlamento rekomendacijų ar laikė pavyzdžiui ir parlamento ir valstybių narių veiklą. Kol ataskaita buvo verčiama, taip pat jau buvo kai kur pažengta pirmin, vyko diskusijos su komiteto nariais. Ir pakeisti kai kurie dalykai, dėl kurių buvo anksčiau įspėjusi ir mūsų teisės tarnyba. Pavyzdžiui, tai, kad būdavo išmokamas atlyginimas už dalyvavimą telekonferencijoje. ir e, pasitarus su nariais vis dėlto sulaukėme jų pačių patvirtinimo, kad taip, mes esame teisūs, mūsų rekomendacija yra teisinga ir reikėtų ją vadovautis. Aišku, ne visada su, paprasta mm, su visais sutarti ar, ar susėsti prie bendro stalo. Narių yra daug, daug įvairių interesų atstovaujama. Bet e, vis dėlto rezultatas daugiau mažiau teigiamas. Toliau dar reikia pasakyti, kad ir atsakomybės e, suvokimas e, yra jau didesnis, dabar yra atkreipiamas dėmesys į tuos dalykus, kuriuo anksčiau komiteto nariai tikrai netraktavo kaip tokių svarbių. Taigi padėtis gerėja. Taigi manyčiau, kad nariai tikrai susiemė ir galima tik teigiamais žodžiais, pagiriamaisiais žodžiais paminėti pirmininką, kuris laikėsi labai skaidraus, skaidros pozicijos, skaidraus požiūrio. Gal kiek nikesnis vaizdas susijęs su grinai administraciniais e, aspektais. Generalinio sekretoriato lygmuo mm, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Aš valandų valandas kalbėjausi, dėrėjausi dėl įvairių dalykų. Kalbėjom apie personalo valdymo klausimus, klausimus, taip pat ir apie informatorių apsaugą buvau užsiminusi. Bet nepaisant to atviro nusteikimo generalinio sekretoriaus dėl susipažinimo su dokumentais, vis dėlto kai kurie nariai nebuvo patenkinti siūlomais dalykais ir jiems priešinosi. Procesai vis dar vyksta įvairūs, bet labai vangiai ir žmogiškų išteklių skiriaus vadovas turėtų tikrai dar irgi pasitemti ir, ir tam skyriui dar yra ką patobulinti. Bet mes geronoriškai nusiteikę ir laukiame dar vis paaiškinimų, patikslinimų, bet Olafas irgi mm, dar nieko neminėjo savo ruoštų. ir iki atitinkamas teismas dar priims sprendimą, reikia palaukti. Ir tiesa, žemesniam lygmenį diskusija gal kiek kitaip suvokiama ir apie kitas sumas net kalbama. nuo teismo sprendimo, kuris pasirodys pavasarį. Dar viskas priklausys, pats įgyvendinimas e, taisyklių. Dabar dar laukiama to sprendimo ir aš tik dar kartą pasakysiu. Politinė pusė nekelia problemų, bet techniniai aspektai, administraciniai aspektai problemiški, sakyčiau. būtų gerai, jeigu viskas būtų aiškiau. Ir aš dar pagalvosiu, ar noriu matyti pavardę ties pranešėjos pareigomis šiam pranešime. Nežinau, ar galėsiu su viskuo sutikti. Pirmininkaujant Danija tiesa imasi veiksmų ir situaciją valdo gana neblogai. Ir taip pat neformaliu lygmeniu su generaliniu sekretorietu tarybos dirbome. Ponas Toireris dar išsintė taip pat ir savo ruoštų raštą po pastarimo su koordinatoriais. Ir dabar sulaukėme teigiamos reakcijos iš pirmininkaujančios valstybės, bet viskas vyksta neoficialių lygmenių. Ir dabar yra numatytas dar vienas sustikimas su Danijos ambasadoriumi ir ketiname sustarti dėl to, ar apsvarstyti tai, ar įmanoma būtų tą neoficialų dokumentą galima atsakymą į raštą ar tą tarpusavio supratimo memorandumą. laikyti dokumentu, į kurį jau mes galėtumėm reaguoti ir teikti dėl jo pasiūlymus, dėl pakeitimų mano pranešime. Bet dar turime sustikti su tarybos atstovais ir pagalvoti, ar nukelsime tų klausimų sprendimą rudenį ar ne. Nereikėtų to suprasti kaip kokio nors priešiškumo ženklo. Tai tiesiog pragmatiško pobūdžio sustikimas. Mes norime, kad uh, viskas vyktų tvarkingai. Dar dėl anketos ar klausimyno tikriausiai jums bus įdomu. Tai vienintelis e, oficialus tekstas, kur apsikeitė institucijos. Ir taryba sakė, kad kol kas dar negali pateikti atsakymo. Ir kol kas tik neformaliu lygmeniu dirbame toliau. ir kartu su Danijos ambasadoriumi dar reikės pagalvoti apie tai, kaip traktuoti galima parlamento atsakymą į tą tarpusavio supratimo memorandumą. Kol kas vis ta, viskas dar pakibę ore, yra daromi reikiami žingsniai ir norima siekti skaidrumo užtikrinimo, matyti tos pastangos pirmininkančios valstybės narės, bet e, ji ne viena. Sėdi prie stalo, yra dar ir kitos valstybės narės. Ir mūsų visų bendras interesas yra tą konkrečią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros problemą ar šitą klausimą pagaliau išspręsti. Tai būtų tikriausiai viskas, ką norėjau pasakyti. Jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu. Mm-hmm. Okay, for how long? Two minutes. Okay. Um, thank you very much, Mrs. Uh, Ayala. Dėkuoju Jums, ponia Ayala Sender. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs uh, patikite mums uh, savo parengtą dokumentą. Dabar techninio pobūdžio pranešimą norėčiau padaryti. Mes turime padaryti dviejų minučių pertrauką. Tai yra reikalinga dėl vertimo sistemos tam tikrų reikalavimų. Kadangi šis posėdis yra transliuojamas ir reikėtų kai ką pakoreguoti. Taigi dabar galime tęsti darbą kalbėdami angliškai. Tai būtų vienas variantas, arba galime padaryti dviejų minučių pertrauką. Tęsime darbą angliškai. Norėtumėt palaukti. Gerai. Gerai. Taigi kraujo apitakai bus tikrai naudinga, jei atsistotumėt, šiek tiek pasimankštintumėt. Ir tai, tiesą sakant, visiškai, tai visiškai atitiktų ES, ES parlamento darbo taisyklės. Okay. Okay, I'm informed we can continue if we like. Ja, liebe Kągi, prateskime, jeigu jau galime. Man atrodo, jau galime. Visai įdomi tokia praktika. Ačiū dar kartą poniai Ajala Sender už pranešimų projektų pristatymą. Du kolegos užsiregistravo kalbėti, ponas Andegard ir kolega Epping. Øh, tak, formand. Øh, <clears throat> altså, man kan jo opdele den diskussion, vi har nu, i to forskellige. Ačiū. Aš manau, kad dabar vykstančią diskusiją galima į dvi dalis e, skirti. Viena dalis yra klausimai, kuriuos uždavėme, sulaukėme kai kurių atsakymų. Uh, ir dėl kai kurių problemų galime jau pareikšti savo poziciją, ar mums tinka tas atsakymas ar ne, ir ar e, skelbėme biudžetą įvykdytų ar ne. Bet yra ir kita dar sritis, tai yra klausimai, kuriuos mes uždavėme, bet negavome nei mažiausio atsakymėlio į tai. Manau, komiteto pirmininkas galėtų man ir visiems kitiems pasiūlyti kokį nors dar būdą, kaip čia dirbti dabar toliau. Turime pranešimo projektą, kuriame gal daug gražių dalykų pasakyta, bet problema vis dėlto nepašalinta. Turime tos 23 labai konkrečius klausimus, kuriuos pirmininkas taryba išsintė sausio 31 dieną, tai yra 23 labai konkrečiai suformuoluoti klausimai, į kuriuos visiškai jokio atsakymo nesulaukėm. Ir labai sunku dabar diskutuoti apie tai, ką daryti, koks mūsų sprendimas, jeigu neturime jokios reakcijos į klausimus. Pavyzdys, aš visai neseniai mm, užsiminiau apie tai ir Danijos finansų ministrui. Ir buvo pasakyta, jog šiandien, jog, jog galbūt mm, mums raštu atsakytų vienas iš pirmininkančios valstybės atstovų. Ir, pavyzdžiui, klausimas buvo, kaip gali būti taip, kad 2007 metais tos sumos, kurios buvo skirtos ar numatytos vertimui raštu, visiškai nebuvo, toli gražu nebuvo išnaudotos. 2008 metais prašoma dar daugiau lėšų skirti, nors 2007 metais toli gražu ta suma nebuvo išnaudota. 2008 metais ir vėl tas pats kartojosi. Neišnaudojamos lėšas ir prašoma toj biudžeto eilutai skirti vėlgi dar daugiau lėšų, nors ir aštuntais metais nebuvo pinigai panaudoti biudžete tam numatyti. 2010 metais ir vėl ta pati dainelė. Tai kas už viso to slypi? Kas čia per praktiką? Kodėl yra prašoma žymiai daugiau lėšų, negu kad realiai reikia? O paskui po to einančiais metais prašoma dar daugiau. Labai įdomus dalykai. Ir dabar kalbam net ne apie tai, kad galbūt kas nors į kokią kelionę nuvyko teisėtai ar neteisėtai, ar, ar tikrai to reikėjo, bet mes čia kalbam apie milijonus išleidžiamus per metus. Tai Kaip, ponė pirmininkė, čia irtis toliau? Jeigu į tuos 23 klausimus užduotus tarybai nebuvo jokios reakcijos sulaukta. Ką daryti? Nebent šiandien, hiket nunk, sulaukiam tarybos atsakymų. Tik taip įsivaizduočiau situaciją. Visiškai suprantu numatytą darbo tvarką ir pranešėja nori susitarti su pirmininkaujančia valstybė, su, su taryba. Aš Visiškai suprantu ir tai, kad pirmininkaujantį Daniją labai atvirai yra nusiteikusi, pasirengusi dėrėtis. Labai gražu viskas. Bet esminis dalykas vis tiek yra tai, kad yra dar labai daug tokių probleminių sričių. Ir, ir pone Toreri, klausiu jūsų, ką dabar darysime, nesulaukia tų atsakymų. Ką daryti toliau? Kągi, kolega Sandagart, mes jau ir vakar tos klausimus kėlėme. Taip, buvo su koordinatoriai suderintas klausimų sąrašas ir jis nusiustas pirmininkaujančiai Danijai. Taip pat vyko ir susitikimas e, pranešėjos su Danijos nuolatinės atstovybės ES ambasadoriumi. Čia Bruselėje bet kol kas dar jokių signalų nėra pasiusta, kad jau visai beviltiška situacija ir mes tikrai nesulauksime atsakymų. Aš manau, kad dar galima viltis e, tos reakcijos sulaukti. Tiesa, jeigu mano raštas buvo išsiustas sausio 31 dieną, be abejo, galvojant apie bendradarbiavimą su kitomis institu institucijomis, tarp kitko ir su taryba, kur yra daug narių, reikia tikėtis suderinto jau atsakymo ir manau, kad dar realu tikėtis to atsakymo sulaukti. Jeigu reakcijos nebus arba jeigu ji nebus patikta laiku ir negalėsime atsakymų atspindėti savo vertinime, tai jau jūsų kaip komiteto narių matyti vertinimui reikėtų palikti tai ar ko, ką, ką toliau daryti ir, ir toliau reikėtų derintis tuomet dėl darbo eigos. Galima būtų arba atidėti klausimą, arba, jau nu, kaip paskutinės priemonės imtis e, nepritarimo varianto. Bet nemanau, kad aš kaip, par, kaip komiteto pirmininkas turėčiau priimti aišku sprendimą. Aišku, aš susidarysiu savo asmeninę nuomonę, bet klausimas tas, kad mes kaip komitetas turime nuspręsti, ką toliau daryti. Išsintėme klausimų sąrašą ir aš manyčiau, e, kad reikia suteikti šansą tarybai, nes Ministrė Vestergaard vakar e, aiškiai patikina mus, kad e, norima laikytis skaidrumo, ekonomiškumo lėšų panaudojimo srityje. Ir man susidarė įspūdis, kad tikrai Danija yra pasirengusi su mumis dar derinti tuos e, atvirus klausimus nenukrypstant, aišku, nuo tarybos užimamos e, pozicijos teisiniais aspektais, kai kuriais, e, kur ne visada sutinka ta pozicija ir su mūsų. Bet jūs tikriausiai dar norėjote sureaguoti, ponė Seragard. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Bet mano klausimas buvo konkretesnis. Yra numatytas terminas teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Bet tai visiškai neįmanoma juos pateikti, jeigu nėra reakcijos į mūsų klausimus. gal galima tada atidėti tą terminą, teikti pakeitimus, iki sulauksime atsakymų savo klausimus, nes kitaip tiesiog neįmanoma tą padaryti. Na nežinau, kaip e, išspręsime visus techninio pobūdžio klausimus, bet tada turėčiau padarinti tai ir su sekretorijatu, tad suteiksiu gal per tą laiką žodį ponui Epping ir paskui poniai Greslė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Economic... Džiaugiuosi, kad aptariamas yra ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto klausimas. Ir man labai įdomu, kaip šio komiteto biudžetas vis auga, netikrinant, net nebandant mažinti išlaidų. Patys aktualiausi mano išryškinti klausimai nebuvo išspręsti. Pirmiausia, 2011 m. gegužės 10 dienos rezoliucija Europos parlamentas kreipėsi į ekonominio socialinių reikalų komitetą, kad būtų įgyvendintas, aš cituoju, įgyvendinta visose veiklose išlaidų analizė skubiai. Citatos pabaiga. Socialinių ekonominių reikalų komitetas raštu spalio 24 dieną atsakė į klausimą ir nelabai aišku, ką, ką jam reiškia skubiai ir neaišku, ar komitetas rimtai išvelgia Europos parlamento prašymą. Mano manimu, ekonomikos socialinių reikalų komitetas tinkamai neatsakė, nes nepateikė detalių apie tai, kas yra išlaidų peržiūra ir nesiūlė būdų, kaip būtų galima sutaupyti nuo rezoliucijos datos e, gegužės mėnesio iki 12 metų vasario mėnesio, per 19 mėnesių, 19 mėnesių laikotarpis iš principo yra pakankamas tam, kad būtų galima pateikti minčių, kaip būtų galima sutaupyti. Per komiteto posėdį sausio 24 dieną ponas Veslingas, generalinis sekretorius, atsakė mano klausimą, klausimus dėl Euro ekonomikos socialinių reikalų komiteto biudžeto augimo, teikdamas, kad atsižvelgiama į infliaciją ir dėl to komiteto biudžeto augimas buvo neigiamas. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad tai yra neteisinga, jeigu atsižvelgtumėme į ilgesnį laikotarpį. Ir komitetas ir toliau reikalauja daugiau išlaidų, atsižvelgiant į naujas Lisabono starties nuostatas. Tačiau mums reikia įrodymų, kodėl bendrai biudžetas išaugo 50 procentų nuo penktųjų metų po plėtros iki 2012 metų. Toks biudžeto padidinimas tikrai netitinka Europos parlamento prašymo taupyti sudėtingu laikotarpiu. Dėl to aš norėčiau dar kartą pakartoti savo kreipimąsi nepatvirtinti ekonomikos, socialinių, ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžeto įvykdymo, kol generalinis sekretorius Feslingas netvyks pas mus dar kartą ir rimtai aiškiai pateiks pasiūlymų, kaip būtų galima įgyvendinti Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta 11 metų gegužės 10 dieną. Ačiū. Ačiū, ponė Epping. Toliau kalbės ponė Greslė. Ačiū. Na, kartais reikia daryti taip, kaip numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Juk procedūra yra aiški dėl tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros. Mes galime procesą atidėti, jeigu negalime numatyti įvykdymo patvirtinimo ir galime suteikti tą papildomą laikotarpį. Aš manau, kad net nediskutuotinas klausimas ir tada iš tiesų spręstinas tas pakeitimų teikimo termino klausimas. Uh, būtinai reikia sulaukti, kad būtų atsakyta į mūsų klausimus, į mūsų klausimų sąrašą. Ir taryba jokių būdų negali kontroliuoti parlamento veiklos. Jeigu Vokietijoje tai būtų, pavyzdžiui, kad Bundesratas žemių e, atstovai imtų dabar kontroliuoti Bundestago veiklą, parlamentarus. E, didžiulis skandalas kiltų tikrai. Taip negali būti. Jeigu finansų ministrai ar taryba, kitaip sakant, mano, kad čia galima daryti tą, ko negalima daryti namuose, tai tikrai bus problemų. Aš manau, tada nereikia 13 ar 14 punktų darbo tvarkos taisyklių, kur kalbam apie sustarimą atitinkamą, nes e, sąlygos aiškios. Mes paprašėme atsakymų į klausimus, dabar laukiame tų atsakymų, pateikite tuos atsakymus, tuos atsakymus mums, diskutuokite su mumis, Viskas aišku, kaip, kaip diena. Čia nereikia jokio sustarimo dėl pagrindinių elementų. Dėl pagrindinių elementų biudžeto vykdymo patvirtimo procedūros, bent jau čia taip vokiškai įrašyta tekste, mes esame atskaitingi mokesčių mokėtojams. Ir patys save vertinam dar žymiai griežčiau, patys savo keliam, keliam žymiai griežtesnius reikalavimus negu kiti. Dėl to man atrodo, kad visiškai netoleruotina būtų leistis mums kontroliuoti, būti kontroliuojamams kitų. Taigi tada 13 ar 14 punktų nereikia visiškai, sakyčiau, tekste. Ir tiesiog nukelkime procedūros tvirtinimą, kadangi neturime atsakymų į klausimus ir darykime tai rugsėjai, pavyzdžiui. Dėl ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Ines tikrai tai tampa vis didesnė problema. Tai skambučių susilaukiam, tai laiškų kokiu nors aš net neturėjau laiko į viską taip jau gilintis nuodugniai. Bet pasakyk vis dėlto, kuris jau ten pareigūnas negavo paaukštinimo ir dėl to skundžiasi tau. Nes kaip tas visas tada istorija suprasti? Toliau tyrimas Olafe. Pradėtas dar praėjusiais metais, žinome, kad užsitęsė, niekaip nepabaigiamas. Kiek ten toli pažengta? Kaip tik generalinis direktorius e, laukia už durų, gal su juo galima pakalbėti dėl to, kaip būtų su atidėjimu, ar galime, aišku, kokiu nors pagrindu remtis tai atidėdami. Ir dėl įvairių nuomonių, kokias galima girdėti aplinkui, ir dėl įvairių dokumentų, raštų siuntinėjimų pirmin atgal, tikrai labai neaiški situacija. Gal galėtum padėti mums visiems ir pasakyti, kaip elgtis. Aš manau, kad kai kurių dalykų tikrai neturėtumėm daryti Aišku, galime laikyti biudžetą įvykdytų, bet ir nuspręsti kitaip, jeigu tikrai yra problemų. Ačiū kolegai Greslė, dar kalbėtojų sąraše yra ponas Gairis. O tada jau paprašysiu pranešėjos sureaguoti. Aš tik dar kartą pabrėšiu tai, kad mes be abejo galime kalbėti ir apie kiekvieną atskirą punktą ir atidėti jų nagrinėjimą ateičiai. Tikrai nebūtina biudžeto įvykdymą skelbti visoms čia tam blokė minimoms institucijoms, jeigu mes manome, kad e, dėl vienos institucijos, pavyzdžiui, dėl tarybos norime klausimą atidėti, klausimo sprendimą atidėti, tai galime tą nuspręsti kaip komitetas. Žodis ponui Gairiui. Be abejo, atskirai traktuojame visas institucijas ir jas vertiname jos to nusipelnė, dėl to ir rengiami atskiri pranešimai, man atrodo, čia viskas aišku. Kalbam iš esmės apie dvi institucijas, dėl kurių turime dar sutarti kaip komitetas dėl tolesnių darbų. 2009 metais patekau į šį parlamentą kaip narys ir pirmieji dalykai, su kuriais susidūriau, ar, ar darbai, su kuriais susidūriau, buvo būtent e, biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūra, būtent tarybos kaip institucijos. Ir dabar jau matau, kad e, kantrybės taurė beveik persipildžiusi mano. Praėjusiais metais kolega Rivelinis pasisakė per plenarinę sesiją ir pradėjo savo kalbą nuo Julijaus Cezario citatos. Na, istorinė reikšmė tos citatos iš tikrųjų atvirkščiai proporcinga poveikiai, sakyčiau, kai Cezaris um, sužlugdė. Um, Cezario atveju sužlugo imperija, o mūsų atveju niekas nenutiko. Kodėl nieko nevyko? Todėl, kad. Palaukit. Todėl, kad taryba mano, nieko jūs mums čia nepadarysit, nes sutartyse nenumatyta jokių papildomų nuostatų tokiam atvejui. Tai tokia situacija. Galim metai iš metų tęsti tokią pat praktiką, bet klausimas, kam nuo to bus geriau, man atrodo, niekam. Tai ką tada daryti? Ir mano pozicija būtų tokia. Ėmėmės galbūt parlamentinių tokių priemonių, retorinių labiau priemonių ir jau, matyt, kažko daugiau imtis ir negalime, tai reikėtų pasitelkti ir parlamentinį išmintį. Ir dabar yra mums e, pateikiami du variantai, kaip elgtis toliau ir mes nereaguojame. Dėl to, matyt, taip mano ir dauguma komiteto narių, kadangi mes neturime ką pateikti tarybai. O aš sakyčiau, gal pasikalbėkime su tarybos atstovais, paieškokime būdo pasiekti visiems priimtiną sprendimą, demokratinį sprendimą, kad nereiktų prieiti kitos situacijos, kai pasitvirtins ponios Greslė nuogastavimai, kad vyriausybės ima kontroliuoti parlamentus. Neleiskime to. Nes vien tik pasakyti, tarybos reikalavimas elgtis abipusiškai turėtų būti priimamas pažodžiui ir blogiausias atvejis būtų vyriausybė įmasi kontroliuoti parlamentą. Man atrodo visiškai neįsivaizduojama situacija. Jeigu jau taip nutiks, tai galėsim tiesiog nutraukti dėrybas. Ta norėčiau pasakyti poniai Greslė, bet pirmiausia reikia ištirti visą situaciją. Galbūt taryba pasakys, tie dokumentai, kurių jūs prašote, yra tokie, kad norėtumėm gal ir parlamento atitinkamus popierius pamatyti. Ir gali būti taip, kad parlamento atveju tie dokumentai yra ir taip skelbiami, pavyzdžiui, metinė ataskaita dėl biudžeto ir panašiai. Mes tiesiog viską sudėsim gražiai į voką ir nusiųsim į Justus Lipsius pastatą. Nebus jokių problemų. Bet būtent reikia praranduoti situaciją. Reikia tos scenarius turėti galvoje. Ir tai yra dėrybų objektas. Galbūt aš jaunas, naivus parlamento narys, dirbu tik dviejų su pusę metų, bet man atrodo, kad reikia būtent tuos dalykus išnagrinėti. Ir kadangi negaliu priversti žlugti Respublikos, kaip kad, pavyzdžiui, pavyko Julijui Cezariui, matyt, per šitą kadenciją man tas, tas nepavyks, sakyčiau, imkim kitą kelią, rinkimės kitą alternatyvą. Dėl to tikrai labai džiaugiuosi, pasakysiu taip pat politiškai, ta, tuo, ką, ką pasirinko ponia Greslė, nes man atrodo, kad tai liktai išvestų mus iš aklavietės, į kurią patekome. Gali būti, kad Ingeborg bus teisi, bet aš manau, kad reikia turėti galvoje, kad Inės dabar siūlo štai vieną alternatyvą, jie išbando su taryba šiuo metu ir mes Turim ištirti tos visus įmanomus variantus. Man atrodo, pirmininkaujantį Daniją tikrai dar atviriau nusiteikusi negu ankstesnės pirmininkės. Va, matau tarybos atstovus čia sėdinčius, maloniai man linksi galvą. Taigi, durys tikrai neužtrenktos. Man atrodo, kad yra e, būdų dėrėtis, pavyzdžiui, priešingai matyti negu su kipriečiais kurie paskui perims pirmininkavimą, ten jau bus matyti visai kiti prioritetai ir visai kitos problemos. Bet dabar gal pamirškim savo principus ir pabandykime žengti pirmin. Galbūt e, pavyks nuveikti šitą daugiau negu kad imti cituoti Cezarį. Dabar dėl ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Visiškai neaiški, neapžvelgiama situacija ir mano patirtis lygiai tokia pat, kai bandai suprasti, kas kada, kur ten ką padarė, kam ar ko nepadarė, tikrai neviltis apima supratau pranešėją taip, kad ji mano, jog e, yra tam tikrų politinių deklaracijų padaryta, susidurta su techninėmis e, problemomis, bet techninės problemas galima pašalinti. Ir iš abiejų pusių, iš, iš įvairių pusių matyt susilaukėme pasiryžimo tą padaryti. Ir praėjusiais metais mes šios institucijos biudžetą laikėme įvykdytų. Uh, Ir jeigu praėjusiais metais pavyko mums biudžetas kelbti įvykdyti, kodėl tada neturėtumėm to padaryti ir šiemet? Das vielleicht mit Julius Caesar zu sagen. <laughs> Keine Übersetzung? Ja, es brummt. Ja. Cezaris dar ir kitą mm, citatą yra pavartojęs. E, bičiuliai, paskolinkit man savo ausį, man atrodo, regis taip. Taigi daug tų citatų visų yra, o, o aš kaip pirmininkas manau, kad e, imuosi visų darbų dabar tiesiog palaipsniui, po truputėlį. Mes e, koordinatorių formate buvom iš tikrųjų sutarę jau dėl daugo ir e, atitinkamus dokumentus parlamento tarybai jau siūlėme ir skliausteliuose rašėme, kad e, jie egzistuoja ir elektroniniu pavydalu, internete yra skelbiami. Nesu tikras dėl to, kaip pavyks išspręsti situaciją ir dabar tik užuomina gal šiokią tokią paminėsiu. Aš nežinau, ar jau tarybos ministrų lygmenių jau imtasi tuos, spręsti tuos dalykus. Anksčiau ir vėliau, aišku, reikės tą padaryti ir tada reikės užmėgsti ryšį tarybai su mūsų komitetu, taip pat dar apie nacionalinius parlamentus reikės kalbėti, nes principinis dalykas yra tas, ar apskritai Europos Sąjungoje gali būti naudojami mokesčių mokėtojų pinigai be parlamentinės kontrolės nacionaliniai parlamentai tos kontrolės vykdyti negali, nes apskritai neturi jokių įgaliojimų tam. Tai tada kyla klausimas, kokia parlamentinė kontrolė yra įmanoma, kokio pobūdžio. Apie tai kalba. Jeigu tarybos teisės tarnybos nuomonė yra teisinga, tai yra, kad pagal sutartis galima e, vykdyti tik bendrą, bendro biudžeto patvirtimo procedūrą, o ne atskiras jas, tada kyla klausimas, kaip mums traktuoti tą klausimą, nes kaip parlamentas esame laisvi prašyti informacijos įvairios mums reikalingos procedūros metu ir taip ir suprantu, iki šiol dėtas pastangas mes nenorime nieko kita, kaip tik tai uh, susitikti su kompetentingu tarybos atstovu ir pasikalbėti apie tinkamą viešojo sektoriaus lėšų panaudojimą. Čiagi nieko amoralaus nėra tą pasakyti. Jeigu mokesčių mokėtojai moka pinigus na, už tam tikrus dalykus ir renka e, laisvuose, sažininguose rinkimuose parlamento narius, tai tikisi tikriausiai, kad parlamento nariai užtikrins, kad, pavyzdžiui, tos lėšos, jų pinigai yra naudojami tinkamai. Ir to tikimasi iš nacionalinių parlamentų, aišku, mes kalbamės taip pat ir su jais, ponia Gresė tą minėjo, mes kalbamės su kitomis institucijomis, tai kodėl ir su taryba neturėtumėm susitarti. Bet aišku, teisinio pagrindo vykdyti kokį nors spaudimą tikriausiai neturime. Tai politiškai gal būtų teisinga ištiesti ranką E, pirmininkaujančiai Danijai ir bandyti rasti taikų sprendimą. Taigi pasirinktas kelias tikriausiai teisingas. Gal dėl pačių formuluočių konkrečių dar reikės pasikalbėti, e, dėl to, kas įrašyta į tekstą, ar leisimės į tam tikrų gairių aptarimą tokio galimo bendradarbiavimo ar ne. Aš manau, ponė Greslė, kad jeigu taryba mums pateiks savo pasiūlymus, į kuriuos mes, ar, ar yra pateikę, pateikusi savo pasiūlymų, kuriuos mes nesureagavome, gal turėtumėm pagalvoti, ar neturėtumėm to, to padaryti. Arba jeigu to nedarome, gal pateikti priežastis. Tai taip įsivaizduočiau tą procedūrą. Dabar matau, ponė Gresė dar kartą nori pasakyti, o tada jau galutinis žodis pranešėjai, ponė Jelesender. Na jeigu yra koks nors laiškas, į kurį neatsakėm, tai tikrai pats laikas tą padaryti, jau vien mm, iš mandagumo tą reikėtų padaryti. Man atrodo, reiktų dar aiškiau suformuoluoti ir savo poziciją. Supraskim viską teisingai. Aš, kaip biudžeto kontrolierė, tikrai būčiau labai patenkinta tuo, kaip viskas vyktų, nes yra dalykų paminėta, kur mes tikrai sukandę, dar, sukandę dantis, to link dirbame ir, ir pati esmė lyg ir patenkinama, sėkmingi tie rezultatai, bet yra tas formalus aspektas, kuris man labai nepatinka, nes visiškai netoleruotina tai, kad vyriausybės imasi kalbėti apie parlamento kontrolę. Tai visiškai neįsivaizduojama nei nacionalinių lygmenių ir mielas Jensai Gairi narkas, kad štai antri metai tokios situacijos kartojas ir galbūt bus treti. Tai visai normalu. Tiesiog mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, per ilgai toleravome tokią padėtį. Dar per praėjusią kadenciją aš jau kėliau tos klausimus ir uh, dabar jau gal elgiamės griežčiau, tai man visiškai nekelia nerimo ta susidariusi padėtis. Žmonės skiriasi, vieni kalba vieną kalbą, kiti kita gal kitaip mintis formuluoja, bet tiesiog būtų iš principo neteisinga dabar pasiduoti. Jeigu pateiksime visą informaciją, gražiai sudėję į voką, tai va tada ir pasiduosime iš tikrųjų. Tai bus ženklas, kad pasiduodam. Galim kelti visą klausimą net į kitą politinį lygmenį, kalbėtis dėl to su nacionaliniais parlamentais. Ir kolego Odį netgi minėjo galimos konferencijos su nacionaliniais parlamentais galimybę. Štai šią savaitę jau praleidom tą progą, nes e, vyko bendri sustikimai su nacionaliniu parlamento atstovais, bet niekas nekalbėjo apie šios klausimus. Niekas neužsiminė apie šitą dalyką. Uh, Ir kiekvienas iš mūsų galėtų, pavyzdžiui, su užsienio reikalų ministru, su finansų ministru susisiekti, taip pat ir su vyriausybių vadovais tikriausiai reiktų kalbėtis apie tas problemas. Nes čia jau viskas panašu į tarp institucinę problemą. problemą ir mano supratimu tiesiog negali būti taip, kad yra neleidžiama vykdyti parlamentinės kontrolės. Ir Jeigu mums kažko neleidžiama padaryti, tai ir mes tada sakome, mes tada nedarysim štai kažko kitą. Rytoj dar kalbėsimės dėl finansų reglamento. Jau laukiu, nesulaukiu tų diskusijų. Čia žvelgiu į e, kolegą iš Danijos. Man atrodo, kad reikia suvokti aiškiai mūsų vaidmenis, kuriuos esame prisijėmę. Ir reikia rodyti, reikia, reikia rodyti atitinkamą pagarbą tiems vaidmenims. Na, kad nebūtų jokių nesusipratimų, gal aš neaiškiai pasisakiau. Sužinojau tiesiog, kad pirmininkaujant Vengrijai buvo pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas, mums jis nebebuvo atsiustas parlamentui. Buvo per mažai laiko tą patikrinti tą faktą, bet bent jau per mano kadenciją kaip parlamento pirmininkas pirmininko tikrai nebuvo jokių panašių e, raštų sulaukta. Aš per dviejus su pusę metus, metų, kolega Gairi, galėčiau tik tai labai paprastai pasakyti, taryba turi teisę dalyvauti parlamento plenarinėse sesijose, pavyzdžiui, arba posėdžiuose ir pateikti savo poziciją. Ir jeigu parlamentas nagrinėja biudžeto vykdymo patvirtimo procedūrą, kodėlgi negalėtų ir tarybos atstovas pasisakyti. Lygiai taip pat, man atrodo, mes turėtumėm irgi teisę ištarti savo, išaiškinti savo poziciją tarybai. Ir komitete nekarta buvo keliamas klausimas dėl to, ar tarybos atstovai negalėtų pasisakyti. Parlamento pasiūlymas galioja, mes tikrai visada pasirengę išklausyti tarybos atstovus, bet jį nebuvo sureaguota. Bet jeigu norime žengti pirmin, tai turim tą klausimą kelti iki tarybos politinio lygmens ir su pirmininku tikriausiai parlamento, su, su panu Šulcu gal ieškoti tada uh, Um, galimo sustikimo galimybių, nes uh, tą klausimą tikrai reikia spręsti. Dabar dar dėl turinio dalykų tiek norėjau patikslinti, nes uh, buvau konkrečiai paminėtas ir dabar žodis pranešiai, prašau. Gracias, presidente. <clears throat> sí, agradezco mucho a mis compañeros. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas ir klausimus. Pirmiausia, dėl klausimyno. Norėčiau pasakyti, kad jis yra išsiųstas, išsintinėtas ir dešimtajame punkte matome, kad atsakymų dar negavome. Apie tai informavome tarybą, pirmininkančią valstybę ir kai tik tai susisiekėme su taryba, kai dalyvavome įvairiuose posėdžiuose, supratome, kad dar prieš išsiunčiant klausimyną taryba parlamentui atsiuntė pasiūlymą arba ketinimų protokolo projektą, panašų tokį, kurį esame pasirašę su kitomis institucijomis. Tai nėra koks, tai, konfidenci, koks tai konfidencialus dokumentas, tai yra tiesiog formulė, pagal kurią kiekviena institucija pripažįsta atitinkamus dalykus ir išdėstoma, kaip visa tai veiks Taigi esmė yra paprasta, jok, jokių principų mes čia dėl to ne, neaukojame, neatsisakome. Aš dalyvavau pietuose kartu su koordinatoriais, kartu su Danija, pirmininkančia valstybė. Ir koordinatoriai pasakė, kad parlamento pasiūlymai gan palankiai buvo įvertinti. Taigi tame susitikime, tame posėdėje kalbėjome apie du svarbius dalykus. Pono Toirer laišką su šalia pridėtų klausimynų ir laukiame tarybos dabar informacijos. Jeigu jie tą padarys, tuomet pakeis, pateiksime pakeitimą arba komitete, arba plenarinėme posėdyje. O jeigu laiško iki to laiko negausime, tai kaip ir sakiau pradžioje, tuomet neprivalome patvirtinti biudžeto įvykdymo dabar. Aišku, laikas e, įtemptas, e, laiko neturime daug. Dėl to aš mielai galiu pamastyti ir apie galimybę atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tačiau tai nereiškia, kad dialogo su taryba nebus. Tas dialogas labai svarbus, jeigu mes norime iš, išbristi iš tos sudėtingos situacijos. Nes jeigu nesuteiksime biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir viskas tuomet tai nebus palanku niekam. Ir ponio Sendergard, mes svarstėme įvairius klausimus ir vertimą žodžių ir kaštus ir kitus dalykus, apie kuriuos jūs kalbėjote. Ir dėl to bus galimybė jiems ir atsakyti į e, parlamento klausimus. Aš tikrai nenoriu šiaip dikai atiduoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo be atsakymų į mūsų klausimus. Kalba neina apie tai, ar tvirtinti biudžeto įvykdymo, įvykdymą ar ne. Tiesiog bandome išspręsti tą problemą. Situacija nėra lengva, ji kebli ir parlamentui, ir tarybai. 13-14 dienomis dėl 13, atsiprašau, dėl 13-14 punktų. Ten yra tiesiog teigiama, kad turi būti susitarimas tarp dviejų institucijų. Tokia situacija, aišku, būtų ideali. Tačiau tai nereiškia, kad e, mus tikrins taryba. Tiesiog tai reikš, kad e, jeigu mums pavyks dėl to susitarti, tuomet tai aišku bus e, pozityvus poslinkis. Informacijos apie nusiųstą tekstą gavome gan palankios ir ten aiškiai teigiama, kad Europos parlamentas yra biudžetą, biudžeto vykdymą tvirtinanti institucija ir taryba negali teikti, kad abipusiškumo principas čia turi būti pritaikomas. Kaip jau sakiau, aišku, apie tai dar galima padiskutuoti. Taigi 13 punktas jame tiesiog yra išsakomas noras pasiekti susitarimą tokį, koks yra ir su kitomis institucijomis, kartais net e, su keliomis vienu metu. Taigi tiesiog nemaišykime čia dviejų dalykų - biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes jeigu sumesime viską į vieną krūvą, nebus teisinga. Reikia tas, tuos mūšius atskirti. O priežastis ta, kad nenorime sukurti problemų, daugiau problemų tiems, kurie įsikūrė, įsitraukė į tos didžiuosius mūšius dėl biudžeto. Ir priešingai. Nes priešingai nei biudžeto atveju, čia mes esame vienintelė biudžetą, biudžeto vykdymą tvirtinanti institucija. Kitas punktas, kur kalbama apie biudžeto kontrolės komitetą. Europos parlamentas kreipėsi į biudžeto kontrolės komitetą su prašymu jam atlikti savo darbą. Paprastai parlamentas kritikuoja biudžeto kontrolės komitetą ir teigia, kad mes neturime teisės komentuoti tų pastabų, tų problemų, kurios turės įtakos biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Bet aš tai, tai, tai vertinu kur kas pozityviau. Aš manau, kad biudžeto kontrolės komitetas tokiu būdu įgauna daugiau teisų įgaliojimų. Kaip sakiau, nemanau, kad turime patvirtinti biudžeto įvykdymo tiesiog šiaip savo. Tiesiog turime išspręsti problemą, kuri tikrai yra kur kas žalingesnė mums nei tarybai. tam tikrais atvejais mes patvirtinome tarybos biudžeto įvykdymą, gal kai neturėjome to padaryti, nes tam buvo tam tikrų problemų, bet na, nesivelkime čia į mūšį, nes kyla pavojus, kad jeigu ir toliau jiems nepatvirtinsime biudžeto įvykdymo, dialogui tai pakenks. Ir aš Daniją, pirmininkaujančią valstybę, labai gerbiu. Kadangi jie nuo džentelmenų susitarimo perėjo prie kur kas uh, modernesnio varianto. Taigi aš manau, kad Danija, Danijos pirmininkavimas yra šviežio oro gūsis, tai yra puikia galimybė. Ir aš manau, kad tikrai surasime kokį tai primtiną sprendimą. Nors dažnai tas kitas sprendimas mm, būna neigiamas parlamentui. Dabar ekonomikos socialinių reikalų komitetas. Buvo daug lobistinės veiklos, aišku, aš šių detalių neatskleisiu. Jeigu tas pareigūnas ispanas, nesvarbu, ar jis būtų vokietis ar maltietis, nesvarbu, iš kur jis yra. Tiesiog problema buvo susijusi su baldų pardavimu. pardavimu. Ir tie pareigūnai, kurie įsivėlė į tą situaciją, jie teigė, kad tai nebuvo pavienis atvejis, kad tai buvo sisteminė problema. Ir dabar yra dar viena problema. Šiuo konkrečiu atveju tas pareigūnas yra ispanas, anksčiau tai buvo, ten buvo belgas ar italas, nesvarbu, kad dabar tai yra ispanas, galėjo būti ir iš kitos šalies. Bet mes nenorime to užsklaidyti ir, na, aš nenoriu priimti tokių čia kaltinimų ir kažkokiu tai miglotų pareiškimų apie tai. Ponas Eppingas ketina pateikti pasiūlymą dėl išlaidų peržiūros. Pakeit, atsiprašau, pakeitimą, pasiūl, pakeitimo pasiūlymą dėl išlaidų peržiūros. Bet politinė prasme ekonomikos socialinių reikalų komitetas tikrai daug dirbo rengiant pareigūnų nuostatus ir panašiai. Bet kai kalba eina apie kasdienį jų darbą, kasdienę veiklą, ten problemų yra ir tai gali e, nuolatos iš, iš, iš, iš, išryškėti. Jeigu jūs nepritarite, aš galiu atsimti savo pavardę ir palikti kažkam kitam, kas nori prisimti tą atsakomybę, nes aš tikrai neketinu nurimti, kol komiteto generalinis sekretorius nepakeis savo taktikos. Tikrai nėra prasminga pirštais rodyti žmonės. Jeigu pareigūnų tribunolo sprendimas bus neigiamas, jeigu ombudsmeno Olafo sprendimai irgi bus neigiami, aš atrodysiu kaip kvailė. Ir to aš nenoriu. Ir nenoriu, kad ekonomikos socialinių reikalų komiteto biudžeto įvykdymo patvirtinimas mane paverstų kvailę. Na, aš ne, nebandau negatyviai visko nušviesti per kitas savaitės gausime pakeitimų, plenarnėme posėdėje apie tai kalbėsime ir gal kokių tai poslinkių įvyks. Gal tribunolas priims sprendimą pavasarį, Tikime, tikėkime, kad taip ir bus. Tada palauksime, pažiūrėsime, ar sprendimai dėl personalų yra teisingi ar ne. Taip jūs minėjote, kad tas pareigūnas yra ispanas, tačiau generalinis sekretorius man atsiuntė ir dar du ispanus pareikūnus, kurie bandė mane įtikinti. Aš pripratus prie lobistų. Esu ir transporto komiteto nariai. Įsivaizduokite, kiek esu įpratusi prie lobistų, kurie beldžiasi į mano duris, bet aš esu įpratusi ir nepasiduoti jiems. Aš aišku peržiūrėsiu pakeitimus, mielai aptarsiu juos, esu atvira jūsų pasiūlymams. Na, nebent iš, iškils kokiu tai naujų situacijų per tą laikotarpį, bet na, dėl kitų institucijų aš mielai galiu patvirtinti biudžeto įvykdymus, dėl ekonomikos socialinių reikalų komiteto, dėl mano įvardintų priežasčių galbūt teks atidėti patvirtinimą, tas pats pasakytina apie tarybą. Pažiūrėsime, kas nutiks, kaip žinote, tai, kas vyksta koridorėse, vyksta gan lietai, tačiau tikėkime, kad problemų nebus. Dar viena institucija. Dėl to, kad viena institucija bando kontroliuoti kitą. Buvo įvairių anegdotų apie tai. Na ir aš labai tyčiai perskaičiau tarybos re rekomendaciją ir bandžiau įskaityti, ar kažką mums taryba rekomenduoja. Nežinau, ar skaitėte jūs, bet ten nuorodų į parlamentą yra. Ir tarybos rekomendacijos, aišku, yra taikytinos visoms institucijoms. Na, žinoma, tai, kad mums reiks pasiduoti, čia jau kitas klausimas. Bundestago ir Bundesrato pavyzdys buvo paminėtas. Aš prisimenu, kas atsitiko Bundesrate, buvo balsavimas ir panas Tolpė tame dalyvavo. Ir tai buvo lemiamas balsavimas dėl imigracijos. Ir tada aš supratau, kad Bundesratas yra labai svarbi institucija ir kad ji tikrai gali padaryti įtaką tam, kas vyksta Bundestage. Taigi dar kartą tų žemutinių ir viršutinių rūmų, klaus, rūmų klausimas, na, tikrai čia ne, nėra viskas taip paprasta. Ačiū kolegijai Nesajelė Sender. Galime baigti nagrinėti šios darbo atvarkės klausimus ir pereiti prie kito, turėdami galvoje, kad laikas tikrai jau labai spaudžia. Taigi dabar Zigmanto Balčyčio pranešimas dėl 2010 metų metinės ataskaitos ES finansinių interesų apsauga. Ir iš karto žodis pranešėjai, prašom. Taip, ačiū, gerimas pirmininkė. E, Gerimiai kolegos, kiek supratau, tai čia mano tas pranešimas nebus toksai energingas, bet, bet irgi taip pat norėsiu įsakyti keletą tokių pasiūlymų ir nusistebėjimų. Iš tikrųjų jis yra parengtas naudu. Something uh, doesn't go wrong with the uh, interpretation. Interpretation, yes. There's a noise in it. Can we solve it? Kažkas neveikia vertimo sistemoje, nes atsirado kažkokių trikdžių. Okay. okay. Tai iš tikrųjų uh, šitas pranešimas, jisai yra sudarytas pagal Europos parlamente nustatytą tvarką kurie eina metai iš metų, yra bendroji dalis, kuriame mes čia pažymime tam tikrus trūkumus, paprastai visada pažymime, kur kas yra padidėję. Ir padidėję yra bendra neišiškotų piniginių lėšų suma. Tai čia tikrai reikėtų pateikti kai kurios skaičius, kad nustatytų pažeidimų finansinis poveikis padidėjo 400 milijonų, eurų ir jeigu kalbant apie tradicinių nusavų išteklių, reiškia padidėjimą ir nesurinkimą, tai yra 36 milijonai eurų. Yra tam tikros priemonės, kurios buvo priimtas per pastaruosius metus. Jos iš tikrųjų kai kurios buvo gana teigiamos. Tai yra 50-50 taisyklė taikoma žemės ūkio srityje. Yra taip vadinama e, duomenų vertinimo sistema arba pažeidimų valdymo sistema buvo įdėkta 2009 metais. Ir iš tikrųjų bendras toksai vaizdas atrodo, kad e, visi, visos institucijos turi darbo ir ko gero veiksmas vyksta. Tačiau iš tikrųjų analizuojant tą informaciją, kuri buvo pateikta iš Europos komisijos, o tikrai mes negalime sakyti, kad negaunam informacijos, mes gaunam ant 36 puslapį ataskaitą, Po to yra pridėta 200 įvairių puslapių, kurios yra įvairios lentelės. Nesvarbu, kad šitos lentelės tarpusavėje praktiškai kai kurios visiškai nesiriša. Yra pateikti skirtingi terminai, skirtingi skaičiai, bazė yra ne ta. Ir norint kažką tai įsiaiškinti per tam tikrą laikotarpį arba nustatyti tam tikrą dinamiką, faktiškai tu negali. Nes tada reikia važiuoti į vietą, į 27 ES valstybės ir susirasti pačiam papildomų domenų. Iš tikrųjų, buvo labai nustebęs. Pradėjau gilintis, nuo kada atsirado problema, kalbant apie tam tikrus finansinius pažeidimus ES, panaudojant ES lėšas. Pasirodo, dar 1989 metais buvo įsteigtas tam tikras komitetas ir buvo pradėta analizuoti esamą situaciją šitoje srityje. Ir kas įdomiausia turbūt ir kas keiščiausia, jeigu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 tęsiasi daugiau negu 20 metų. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad jeigu aš paimsiu pateiktą 2010 metų ataskaitą iš Europos komisijos, tai labai yra praktiškai tas pats sakinys, kad komisija negali įvertinti faktinių pažeidimų ir sukčiavimo lygio dėl turimos informacijos ir duomenų gautų iš valstybės narių apimties ir pobūdžio. Visi mes dirbam. Turim labai didelę atsakomybę Europos parlamentas, kuris turi, kuris turi formuoti praktiškai politiką. Europos komisija turi pateikti kažką tai, jinai pateikė, kaip aš minėjau. Olafas taip pat turi dirbti, bet jis turi remtis kažkokiais tai duomenim. Bet faktiškai komisijos pateiktoje ataskaitoje yra aiškiai parašyta, kad tais duomenim, kuriais mes šiandieną jum pateikėm, ant 200 puslapių lentelių, jie yra nepatikimi. Todėl natūralu, kad kyla klausimas, ką mes turim daryti toliau. Ir todėl mano ataskaitoj, jeigu kalbėsime apie, nekalbėsime ats, apie atskiras e, sritis, iš tikrųjų kai kuriuose srityse buvo padaryta tam tikra pažanga, kaip aš minėjau, ir žemės ūkio išieškojame, ir sanglaudos politikos sugražintų piniginių lėšų srityje. Tačiau pats pagrindinis, matyt, pati pagrindinė problema, kad mes turime keisti principą ir požiūrį jeigu mes norime ateityje nedirbti tuščiai ir iš tikrųjų nusistatyti tam, tikras, e, tam tikrą nusikaltimų, tai yra nenusikaltimų, bet sukčiavimo ir pažeidimų skaičių. Kad šitą būtų galima daryti, reikia dinamikos. Kad būtų dinamiką galima nustatyti, reikia patikimų skaičių. Todėl, manau, yra labai šiandieną savalaikiai, kada kalbant apie pačios Olofo institucijos reformą, kur iš tikrųjų mes ir Kolegė Greslė deda daug pastangų, kad jinai būtų teisinga, kad kiekviena iš institucijų, toje institucijoje esančios struktūros viena kitai e, neprieštarautų ir nedubliuotų. Tačiau šita institucija taip pat negalės efektyviai veikti, todėl kad nėra prieimimo prie duomenų. Valstybės narės, pajautusios, kad pažeidimų valdymo sistema reiškia didesnį pažeidimo skaičių, už ką gali būti pabartos, tai 2010 metais kai kurios valstybės tiesiog nepristatė duomenų. Ir kai jos nepristatė, tai mes tiesiog negalim jų vertinti. Kai negalim vertinti, gyvenimas teka tą pačią linkmę. Pasikeičia vyriausybės, ateina nauji žmonės, nauji politikai. Vėl, kol įsigilinti šitą sritį, yra reikalinga tam tikras laikotarpis. Ir gaunasi taip, kad iš tikrųjų šiandieną mes turime, pagal mūsų tik tai turimus duomenis, 2,5 milijardus eurų nesusigražintų piniginių lėšų. Prietą savaitę man teko žiūrėti tokį populiarų filmą, kurioje jau kalba apie, e, reiškia, didžiasias tarptautinės korporacijas, kurios apvogė pasaulį. Tai yra 2003 metais buvo tokia Enrono kompanija, du buvo WorldCom ir buvo Citibankas. Jie visi trys dalyvavo piniginių lėšų plovimo operacijose ir pagrindas visų šitų jų veiksmų buvo tai, kad iš valstybių, iš atskirų investuotojų, nedaug nemažai nuplovė 240 milijardų dolerių. Ir jų pagrindinė esmė ir pagrindas buvo neteisingų domenų pateikimas arba nepateikimas kaip tokių iš viso. Todėl šiandieną mes tikrai turim susirūpinti, kad šita sistema turi būti pakeista. Norint, kad mes ateityje turėtumėm tikrai patikimus duomenis, reikia suteikti atsakomybę. Ir todėl, mano, vienas iš paskutinių tokių punktų, 28 punktas, kur eina kalba, kad mes tiek Europos parlamentas, tiek komisija ir Olafas šiandieną negalim tinkamai atlikti savo funkcijų ir todėl turime įpareigoti komisiją, kad jinai prisimtų visišką atsakomybę už teisingų domenų pateikimą reikimom institucijom. Ir aš taip pat e, po šito pristatymo pateiksiu dar vieną pakeitimą, kuriame taip pat pasiūliusi, kad komisija turi būti atsakinga ir už e, neteisėtai išmokėtų ir už išiškotų sumų susigražinimą. Ar jinai taikės 50, 50 procentų taisyklę, ar įves kažkokią kitą sistemą. Čia yra komisijos reikalas. Dirba šimtai ir tūkstančiai žmonių šitoje srityje ir jie turi tą labai aiškiai pasakyti. Aš esu giliai įsitikinęs, kad po metų, jeigu jūs palaikysit mano šitą 28 punktą, kad po metų mes visiškai kalbėsim kitaip, mes tikrai galbūt busim nustebę, kad žymiai padidės tas taip vadinamas neišiškotų piniginių lėšų suma, kad padidės galbūt sukčiavimo atveju, bet mes turėsime realius skaičius. Todėl aš baigdamas ir tikrai nenorėdamas ilgiau o, užimti laiko, aš tikrai šitą procesą pats irgi stebėsiu. Aš tikiuosi, kad ir Europos komisija ir komisaras supras šiandieną šitos problemos tikrai e, rimtumą, kad mes tikrai nebegalime leisti savo taip ir toliau turėti po 200 puslapių įvairių lentelių, kurios tarpusavėje praktiškai nieko nesako. Ir aš manau, kad šitas mūsų pasiūlymas, jisai bus toksai galbūt leidžiantis pradėti reformas daryti ne tik tais Europos parlamente, bet ir Europos komisijai kaip toj. Tai ačiū uždėmesi, jeigu turėsit klausimų, būsiu pasirengęs atsakyti. Thank you very much, dear colleague Balčytis. Dėkoju kolega Balčytis už labai svarbų pranešimą kovojant su, su, apie ko, kovą su sukčiavimu. Aš tiesiog norėčiau priminti visiems, kad turėtumėme susitelkti ties dešimtaisiais metais, tai kas buvo pastebėta 2010 metais. Per kitą posėdį turėsime galimybę detaliau pakalbėti apie Olafo reformą. Tiesiog tiek norėjau pasakyti. Atsižvelgdamas tai, kad laiko yra nedaug, prašau. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau paaiškinti, kad pagal komisijos pateiktus duomenis mes negalime nieko analizuoti už 2010 metus, nes visi pateikta informacija ir skaičiai, jie yra nepatikimi. Taip yra komisija parašysi savo ataskaitoj. Tai aš tikrai apie Olafo reformą neturėjau nieko čia omenyje kalbėdamas. Aš kalbu apie tai, kad mes analizuojame ir teikiame savo pasiūlymus iš tų duomenų, kurie yra nepatikimi. Ja. Ačiū iš tą patikslinimą. Kolegė Greslė norėtų kalbėti. Prašau. Nicht. Nicht. Pasirodo ne. Tada Tabež Deutsch. elfogadása. Tisztelt elnök úr, <clears throat> kedves okay. bizottság, valóban szokatlan a helyzet. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly komiteto nariai, susidurėm su labai neįprasta situacija. Aišku, laiko nedaug, dėl to pateiksiu tik porą pastabų ir dar porą klausimų. Pirmoji pastaba susijusi su ta aplinkybė, kad mes gavome štai gan problematišką komisijos ataskaitą palyginti su ankstesniais metais. Ir šiais metais vėl nesulaukėm patikimos informacijos, patikimų duomenų susijusių, o, o dėl to, kas susijęs su sukčiavimu ar su kokiais nors kitais neteisėtais dalykais, negavom irgi informacijos iš valstybių narių, nežinome, kur kas nutiko, koks atvejis. Yra tų pažeidimų, yra sukčiavimo atvejų, bet neaišku, kas, kur, kada, kaip. Taigi reikia intensyvaus dialogo su komisija. Biudžeto kontrolės komitetas kasmet deklaruoja tai, kad reikia patikimų duomenų ir jeigu kas nors turi gerų ryšių su komisija, tai tikriausiai turi galimybę gauti gerų duomenų, patikimesnių duomenų pagal atskiras valstybės nares tikriausiai. Bet tos lentelės tikrai visiškai nesuprantamos ir negalime toleruoti tokios situacijos. Komisija dažnai yra kritikuojama ir aš netgi pavydėčiau komisijai, nes jeigu teisingai suprantu tas ataskaitas iš ankstesnių dar metų, yra dviejopo pobūdžio situacijos susidariusios ir komisijai jos abi atrodo priimtinos. Ir viena iš tų situacijų yra ta, kad jeigu palyginti su ankstesniais metais e, pažeidimų skaičius sumažėjo, arba įtariamų tokių atvejų skaičius sumažėjo, komisija džiaugiasi ir deklaruoja kad štai mūsų prevencinės priemonės pasitvirtino, viskas puiku. Jeigu palyginti su ankstesniais metais vėl pakyla pažeidimų skaičius ar įtariamų atvejų kokiu nors skaičius neiškių, vėl komisija labai didžiuojasi kontrolės sistema jos vykdoma. Štai mes aptikome daugiau tų pažeidimo atvejų, daugiau sukčiavimo atvejų, taigi institucijos dirba puikiai. Taigi, jeigu viskas gerai, tai laikoma sėkme, jeigu viskas priešingai ir vėl sėkmė komisijos. Bet kaip iš, iš tiesų yra? Aš manau, kad reikėtų siekti mažesnio pažeidimų skaičiaus, bet gali būti aišku, kad džiaugsimės ir tuo, kad daugiau tų atvejų sukčiavimo aptinkama, nes tada kontrolės sistema geresnė. Mm, gal kalbu kiek ilgiau negu planavau dabar dar paminėsiu tai, kad ir pats pranešėjas sakė, kad pažeidimų valdymo sistema IFS veikia. Ir gal kalbėsiu konkrečiau, dabar yra taip, kad trys valstybės narės nesijėmė reikiamų priemonių, kad e MS sistema veiktų tinkamai. Tai kaip taip gali būti, kad trys valstybės narės neįvykdo reikiamų sąlygų. Ir kitas klausimas, ta, ta sistema turėtų būti kiek manoma veiksmingesnė, turėtų būti galima veiksmingai aptikti pažeidimus. Ir jeigu kalbėsime apie 2010 metus, sistema neaptiko nei vieno pažeidimo šešiose valstybėse narėse. Aš jų neminėsiu dabar konkrečiai, bet kaip taip įmanoma apskritai? Yra tam tikra sistema, ji turėtų veikti vienodai visams 27 elementams jos. O dabar šešiose valstybėse narėse viskas labai puiku, jokių pažeidimų, švaru gražu, kaip tai įmanoma, kaip vis dėlto reikia tada siekti tų pažeidimų aptikimo. Nes e, vis tiek kyla tada kažkoks įtarimas. Trečdalis valstybių narių net negali dalyvauti toje sistemoje arba, sakykime, kitaip, trečdalyje valstybių narių net neveikia normaliai sistema. Taigi įdomi ir kolegų kitų nuomonė apie tai. Ja, Taip, ačiū kolegai Deutsch. Daugiau norinčių pasisakyti net ir nematau. Ar bus įmanoma atsakyti klausimus, net nežinau. Pranešėjau, gerbamas, ar norėsit pasisakyti, prašom. Tai e, iš tikrųjų dar kartą ir šešėlinis mano kolega patvirtino, kad yra tokių keistų klausimų, kuriuos šiandieną, ne šiandieną, ne rytoj mes negalėsim atsakyti. Todėl tiesiog, kad tokia šiandiena yra sistema, kad tos valstybės narės nutarė ir leido savo nepranešti ne apie vieną pažydimą atvejį, nors jų piniginių lėšų, kalbant apie ES paramą, yra pati didžiausia. Viena yra numatyta, tai yra pažymėta valstybė, kur turbūt septynių valstybių piniginių lėšų sumą atstoja. Taip kad aš tikrai e, visiškai pritariu. Yra čia daug kas irgi mano pranešime pažymėta ir gerų dalykų. Aš šiandieną jų ne, neminėjau, nekartojau. Turėsim progos dar e, pateikti pasiūlymus ir aš manau, kad dar mes diskutuosime tais klausimais. Bet aišku svarbu, kad būtų atsakinga institucija, kuri turi tos duomenis pateikti. Ačiū. Okay. Um, ich frage jetzt uh, Herrn. Uh... Dabar dar paklausiu pono Kesslerio, ar jis gal galėtų sureaguoti į pono Deutsch klausimą, gal trumpai bent jau, per penketą minučių kaip nors, jeigu įmanoma, ponė Kessleri. Ar galėtumėt atsakyti į klausimą? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui pirmiausia už e, stimuliuojančias tokias pastabas. Ir klausimus, pastabas e, pirmiausia ponai Deutsch norėčiau pasakyti, kad nėra taip, kad praeitų metų duomenys yra nepatikimi atvirai teigiant, visais metais pateikiami duomenys yra nepatikimi. Nėra taip, kad tik praeitais metais buvo pateikti nepatikimi duomenys. Gal net jie buvo faktiškai šiek tiek geresni. Taigi, trumpai tariant, komisijoje mes esame atsakingi už netikslumų, klaidų reguliavimo ir valdymo sistemas. Mes tiesiog esame tie, kurie valdo Ir tai nėra lengvas darbas, tai yra didžiulė, didžiulė sistema, didžiuliai ištekliai, tam reikia daug laiko, politinių diskusijų su valstybėmis narėmis, su parlamentu. Manau, kad ir jums prireikė nemažai pastangų ir energijos parengti pranešimą esant e, tokiam dideliam kiekiui duomenų. Tikrai yra problemų valstybėse narėse, visiškai uh, teisingai ne visos valstybės narės teikia ataskaitas, duomenis. Olafas, mano institucija, aš asmeniškai darau viską, ką galiu, kad situacija pagerėtų, vykstu į valstybės narės ir kalbuosi su jomis. Jie sako, ar jūs kaltinate, kad mes esame nesažininkai, čia švedai faktiškai buvo. Mes sakome, ne, nekaltiname, bet negali mažiau nei 10 procento, viena dešimt, vienas dešimtadalis procento klaidų būti. Taigi aš manau, kad lyginant su dar ankstesniais metais, praeitų metų duomenys šiek tiek pagerėjo. Tačiau reikia tolesnių pastangų ir mūsų nedideli pajėgumai, aš nesu parlamentas, yra faktiškai mūsų per mažai, lyginant su 27 valstybėmis narėmis, kai, kuriomis, kai kurios iš jų labai galingos. Nelengva kažką padaryti, tačiau stiprus teisės aktai padėtų. Ir um, norėčiau pasakyti savo nuomonę. Aš manau, kad uh, tos valdymo sistemos savoka turi būti, koncepcija turi būti pakeista, nes ji yra per silpna ta valdymo sistema niekuomet neveiks tinkamai dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, kaip teisingai pasakė ponas Deutsch, kas yra, kas yra pažeidimas, Ko, kas telpa į šią savoką. Mes bandome ją iškristalizuoti, bet savoka labai miglota. Ir dėl to atsiranda erdvės valstybėms narėms manipuliuoti, ar teikti, atsiskaityti už tuos pažeidimus arba ne. Ar čia jau taip svarbu, kad parašas buvo neteisingas, tarkim, kaip parlamentas puikiai žino tokius atvejus? Ar tikrai tokie visokie pažeidimai mums jau tokie yra įdomus ir aktualūs? Ar mums labiau įdomus yra sukčiavimo atvejai arba įtariamo sukčiavimo atvejai? Kas yra įtariamas sukčiavimas, pavyzdžiui? Vėlgi, mes bandome tą savoką pateikti valstybėms narėms, bet nelengva daryti skirtumą tarp pažeidimo, įtariamo sukčiavimo ir sukčiavimo. Taigi niekuomet neturėsime objektyvių patikimų duomenų, kai savoka yra subjektyvi. Ir pereinu prie kitos priežasties. Ypatingai kai turime, ne jūs, o mes, komisija turi pasikliauti duomenimis, kuriuos pateikia tie, kurie iš dalies yra atsakinga už pažeidimus ir sukčiavimą, tai yra valstybės narės. Jokia valstybė narė nenori pateikti per daug informacijos, nes ta, kuri pateikia per daug informacijos, taiga atsiranda kaip kaltininkė, ją rodoma pirštu. Taigi elgesys valstybių narių kaip yra suprantamas. Pateisinti jo negalime, bet suprantame tą jų elgesį. Jie nori per daug informacijos nepateikti, nes priešingo atveju jie, juos bus rodoma pirštu. Kaip į sukčiautojus. Taigi, tokia sistema, kuri būtų pagrįsta duomenimis, kuriuos pateikia tie, kurie yra suinteresuoti neteikti informacijos, jeigu netgi Olafo direktorius sako, kad jie turi tą informaciją pateikti, tuomet niekuomet tokie duomenys nebus realiai patikimi. Iš principo dėl to, kad pasikliaunama savokomis, koncepcijomis, kurios yra miglotos iš prigimties, iš principo. Na ir taip mes turime įgaliojimus, bandome juos įgyventinti, žinome savo pajėgumus, kiek turime energijos, kiek turime noro, kokios yra mūsų kompetencijos ir bandome siekiame, susitinkame ir situacija šiek tiek pagerėjo. Taigi, išskyrus tas tris valstybės narės, na, 3 iš 27, 27 tai nedidelis skaičius, lyginant su to, kas buvo praeitie. Taigi turime įgaliojimus ir bandome juos įgyvendinti. Ir galbūt atėjo laikas pamastyti apie teisės aktų pakeitimą, kalbant apie valdymo sistemas, pažydimų valdymo sistemas tiesiog bandant suprasti, kiek tų pažeidimų yra ar įtariamų sukčiavimų. Tai kodėl mes valstybių narių neprašom, pavyzdžiui, pateikti informacijos apie tai, kiek bylų buvo iškelta dėl sukčiavimo. Ir tada jau būtų sub... jau objektyvesni duomenys, nes įtariami sukčiavimai čia jau yra subjektivumo elementas. Bet mes to padaryti negalime, nes nėra teisės aktų. Uh, Tokiu atveju duomenys būtų patikimi ir jie būtų reikšmingi, nes tada valstybės narės jau būtų suinteresuotos pasakyti, štai tiek bylų pas mus buvo iškelta. Jau tai būtų konkretus e, reagavimo ženklas. O tik tai informuoti apie pažeidimus, niekuomet jie to nedarys laimingai ir noriai. Taigi niekada jam to nepasakykite, bet aš manau, kad niekada valstybės narys to nedarys patikimai ir išbaigtai. Taigi tiek norėjau pasakyti. Na, o priešingai dėl išieškojimų duomenys yra patikimi. Kas išieškota, išieškota, kas ne. Ne, tai yra objektyvu, konkretu. Ir tai yra kur kas net svarbiau nei žinoti, kiek yra tų pažeidimų arba įtariamų sukčiavimo atvejų, kuriuos reikia, iš, iš principo patiems reikia pirmiausia suvokti, ką, ką tai reiškia. Taigi aš daugiau gal dėmesio skirčiau išieškojimui ir čia aš visapusiškai pritariu tam, kas yra pranešime ir pono Balčyčio pasiūlyme. Na ir komisija ketina sustiprinti taisyklės. Pirmininkas, atsiprašau, bet mums visiškai nebeliko laiko, dar turime nemažai darbo atvarkėje punktų, taigi diskusijas teks nutraukti. Tiesiog norėjau Jums kelias minutės suteikti, kad aptartumėme pranešimą apie Olafo, dabar nekalbėsime. Taigi atsiprašau, ponė Keslerį, kad Jūs nutraukiau, bet turime dar koordinatorių posėdį, o aš turiu 6.25 baigti posėdį, turėsiu išeiti. Aišku, tai, tai yra labai svarba, svarbi tema, bet tik kartoti tai, kad teisės aktai nepakankami, aš nemanau, kad čia pažangos tokiu būdu nepasieksime. Taigi prašiau Jūsų laikytis penkių minučių tiesiog. Sorry for the interruption here. Taigi tiesiog paprašysime vėliau dar atsižvelgti tai, kas buvo pasakyta, bet ponas Vadima tau dar nori taip pat įsijungti diskusiją. Atleiskit. Labai trumpai aš tiesiog norėčiau išsakyti vieną susirūpinimą. Dėl to, kad e, aš manau, kad pažeidimai yra kur kas, dalykas yra kur kas pan, labiau panašus į klaidas nei sukčiavimas, už kurį yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Komisija paskelbė savo kovos su sukčiavimu strategiją. Ir kai mes žvelgiame į pranešimą, ir aš sveikinu pranešėją su tuo, kad, kokį pranešimą jis parengė. Ir komisijos pranešime apie kovą uh, su e, sukčiavimu, kalbama e, praktiškai visada apie pažeidimus. Taigi mes žinome, kas yra sukčiavimą, tačiau nieks su, su sukčiavimu nekovoja. Ir mes, e, Europos Sąjunga, kuri dažnai pamokslauja kitoms šalims, patys turime didžiulio masto viešų finansų korupciją būtina apie tai kalbėti. Mes tiesiog turime atskirti sukčiavimą nuo pažeidimų ir klaidų. Tai yra skirtingi dalykai. Ja, dank. Das auch nochmal... Ačiū. Tai tik dar kartą patvirtina pono Kesslerio, Olafo generalinio direktoriaus mintį. Ta patvirtino pono Dy pasisakymas. Ir pabaigai dar žodis ponui pranešėjai. Pone Balčyti, prašom. Ačiū labai pirmininkė, kadangi laiko stoka, tikrai noriu padėkoti visiems užsakytas mintis. Nepamirškim, kad turim tam tikrą atsakomybę, skirtingas savo funkcijas parlamentas, komisija ir Olafas, bet netvirkščiai. Ir taip mėginkim statyti kovą su sukčiavimu ant šitų rėmų. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Sorry, dass wir ein bisschen jetzt in oder Ačiū. Prašau visų atleisti už tai, kad e, vil, užvilkinome šiek tiek posėdį. Dėkoju visiems. Kitas mūsų sutikimas pirmadienį, kovo 26 dieną. Ne? Kovo 20 dieną kitas komiteto posėdis. Dabar dėkoju visiems ir prašau e, palikti salę tuos, kurių čia nebeturėtų būti. Vyks uždaras posėdis, koordinatorių posėdis. Ačiū už dalyvavimą. Ir toliau prašytume kalbėtis jau už durų visus. Ačiū Jums už tai.